So, ladies and gentlemen. Ponas ir ponai, gerbiami ministrai, nacionalinių parlamentų nariai, Europos parlamento nariai, norėčiau visiems padėkoti už jūsų dalyvavimą, už tai, kad susirinkote į antrąją mūsų konferencijos dalį kuri yra skirta ES daugiamečiai finansiniai programai ir nusaviesiems ištekliams. Vienas techninio pobūdžio pastebėjimas. E, tokia pati sistema galioja ir antroje dalyje. Jeigu norite pasisakyti diskusijose, reikia užsirašyti, bet pirmiausia pradėsime, žinoma, nuo antro, nuo popietinės dalies kalbėtojų. Ir iš čia yra ponas Mikolai Dovgelievič, e, Lenkijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorius. Tarybos pirmininkas atstovauja Nacionalinis parlamentas atstovauja, atsiprašau, ponas Alex White, kuris yra iš Airijos parlamento finansų komiteto pirmininkas. Europos parlamento vardu pasisakys į, į Vailo Kalfin, kuris yra biudžeto komiteto atstov, atstovas ir finansų, daugiametės finansų programos pranešimo vienas iš autorių. Taip pat ponas Bögė kalbės, kitas parlamento narys bei Europos komisijos vardu ponė Nelikrius. Ačiū visiems už dalyvavimą šiame renginyje ir pirmiausia noriu suteikti žodį ponui Dovgelievičiui, Lenkijos atstovui. Ačiū. Man tikrai malonu vėl lankytis Europos parlamente. Nus, aš pavyzdžių kolegai Vamenui, kuris sėdi čia ir dabar atstovauja tarybą Europos parlamente. Ponios ir ponai, norėčiau visų pirma pasakyti štai ką, kad Europa išbistų iš krizės reikia keturių dalykų. Išmintingo viešųjų finansų konsolidavimo, o tai vyksta prieimus e, šešių pasiūlymų paketę, dviejų pasiūlymų paketę. Reikia daug rimtesnio Europos masto finansinio sektoriaus reglamentavimo ir e, tai kuriama, reikia daugiau solidarumo elementų, reikia labai stiprios apsauginės sienos. Ir ketvirtas elementas, apie kurį noriu šiandien pakalbėti, yra augimas. Negalima apsimesti, kad nepastebime nedarbo, nuosmukio signalų, kad nepastebime problemų su Europos konkurencingumu ir negalime apsimesti, kad Europa kad nepastebime, jog Europai būtina sustiprėti po krizės pasaulinės konkurencijos kontekste. Pakalbėkime apie daugiametę finansų programą kaip praktinę priemonę, kuri padėtų ES užsitikrinti augimo ir darbo vietų kūrimo perspektyvą. pažvelgus į e, reitingavimo agentūros Standard Poor's pranešimus pastaraisiais mėnesiais, pamatysime, kad kelių eurozonos valstybių reitingai buvo sumažinti, nes pasigendama e, paklausą skatinančių priemonių. Ir E, visi sutarėme, kad reikia griežtų taupimo priemonių, tačiau turime daryti viską, kad išvengtume e, stagnacijos ir deflecijos uždaro rato. Ir šiame kontekste Europos biudžetas turėtų būti traktuojamas kaip investicijų priemonė, investicijų galimybė, kuri užtikrins didesnį Europos konkurencingumą bei sustiprins Europos vidaus rinką. ES politika yra apima investicijas, taip pat svarbės investicijas į viešoji sektorių. Savo pasiūlyme komisija atsižvelgia į dabartinį Europos ekonominį kontekstą. Prieš keletą metų ES biudžetas sudarė 1,18 procentų Europos nacionalinio E, produkto. Dabar jis sudaro 1,12 procentų ir ateityje daugiametė finansų programa turėtų būti lygi 1,05 procentam. E, išvaldytos dvi svarbiausios politikos - sanglaudos ir BŽUP. Pažvelkime į duomenis nuo 2000 iki 2010 per tą laiką prie ES prisijungė 12 naujų narių, turime naują sutartį, kuria, kuria ES numatytos naujas atsakomybės, jis taip pat iškilo naujų socialinių ir ekonominių iššūkių. Tuo pat metu, panagrinėjus šalių biudžetus, kaip jie kito per tą dešimtmetį, jie išaugo 62 procentais. Praėjusiais metais tik saujelė valstybių narių sumažino e, nacionalinės išlaidas nacionaliniuose biudžetuose. Todėl labai atsakingai galime teikti, kad ES biudžeto negalime daryti atpirkimo ožių dėl, dėl neteisingų sprendimų priimtų tvirtinant nacionalinius biudžetus. Norėčiau pakalbėti ir apie sanglaudos politiką. Lenkijoje sanglaudos politika laikoma svarbiausia investicijos sritimi, investicijų šaltiniu, kuri, kuris leido Lenkijai įgyvendinti didįjį šuolį ir pasiekti didesnę 65 e, procentus ES BVP vidurkio. Sang, sanglaudos politikos negalima nagrinėti kaip atsietos abstrakčios politikos. Ji neišvengiamai susijęta su vidaus rinka. Uh, O būtent vidaus rinka teikia daugiausia privalumų europiečiams. Tai yra visoko pagrindas, ES ramstis. Europos išlaidos su, sutvirtina šiuos pamatus. Investicijos į žmogišką į kapitalą virsta e, Europos e, konkurencingos ekonomikos e, privalumu. Ir reikia konkurencingumą didinti pasauliniu mastu. Tai turi būti iš ankstinė ir siekiant konkurencingumo didinimo mes turime didinti ekonominę ir socialinę sanglaudą. Konkurencingumas ir solidarumas yra neatsiejami dalykai, jie neprieštarauja vienas kitam. Dažnai klausėme, E, kalbėdami apie e, problemas patiriančias eurozonos narės, klausėme savęs, kaip tai susijęs su sanglaudos politika. Man atrodo, kad tai klaidingas požiūris. Manau, kad daug dalykų galima paaiškinti e, stebėsenos kontrolės priežiūros priemonių trūkumų eurozonos lygmenių, o ne kažkokiais individualiais neteisingais projektais. Ir būtent tai sukėlė dabartinę pasitikėjimo krizę eurozonoje. O ne, ją sukėlė šios priemonės, o ne kažkokia atskirai, atskiroje srityje vykdyta politika. Tuo pat metu turime nepamiršti būtinybės uh, užtikrinti, kad sanglaudos politika būtų veiksmingesnė, mažiau kainuotų, bet tą patį galima pasakyti ir apie kitas politikos, pavyzdžiui, BŽUP. Ką mes laikome svarbiausių aspektų, kad daugiametė finansų programa būtų atrodytų rimta, patikima Europos piliečiams ir kad ji padėtų išbristi iš dabartinės krizės. Investicijos turi būti panaudojamos augimui, augimo didinimui ir tuo pat metu reikėtų, kalbant apie Europos biudžetą, paaiškinti, kad biudžetas yra priemonė padėsinti mums pagydyti nuo ekonominių negalių, kad tai nėra tų negalių šaltinis. Ačiū. Dėkuoju ministrui. Mr. White, for the Irish Parliament. Vairijos parlamento atstovas, ponas White. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponai ministrai, komisijos nariai. Gerbėjai Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, kolegos ir e, mėly bičiuliai, man yra labai malonu šiandien dalyvauti šioje diskusijoje, labai, labai svarbioje diskusijoje. Manau, kad mes visi suprantame, kad daugiametė finansinė programa yra iš esmės biudžetas, e, tačiau kartu tai yra ir tam tikra finansavimo programa. Ir todėl aš manau, kad mes turėtume šiek tiek atsitraukti, kad jau tą galėtume padaryti šiandien, nuo konkrečių skaičių, nuo konkrečių biudžeto kategorijų, lūčių. Tai yra svarbus dalykai. Jie rūpia kiekvienai valstybinai. Tačiau mes, manau, galėtume šiek tiek atsitraukti ir pažvelgti į platesnį vaizdą, pagalvoti apie tai, į kokius struktūrinius, esminius klausimus mes norėtume atsakyti. Ir manau, kad nuo pat pradžios reikėtų pasakyti, kad mes turime apsispręsti, kokie yra mūsų siekiai, ko mes siekiame ir uh, kokios yra mūsų ambicijos, ko mes norime iš ES, kadangi biudžetas, jei gerai pagalvosite, ir yra ES. Nes iš esmės kiekvienas pilietis suvokia tai, kas yra Europa, kokie yra Europos projektai, per biudžetą. Taigi iš esmės biudžetas ir sudaro daug atžvilgių Europos Sąjungą. Todėl aš manau, kad reikėtų mums šiandien apžvelgti strateginius klausimus ir pagalvoti apie strateginė, strateginės galimybės. Ministras jau sakė, kad daugiamet finansinė programa yra priemonė, kuri gali leisti Europos Sąjungai pasiekti uh, ir gyvendinti strategiją Europą 2020. Ir manau, kad būtent taip ir turėtume vertinti šią programą. Kadangi aš iš savo šalies patirties, o ši patirties nėra unikali, žinau, kad mes turime tęsti debatus ir diskusijas apie taupimą. Ir aš manau, kad iš esmės e, visi daugiau ir mažiau pritarė tam, kad, kad taupyti reikia. Tačiau aš manau ir tikiuosi, kad niekas nemano, kad vien taupimo priemonėmis mes sugebėsime išspręsti dabartinę finansų krizę. Taigi mums reikia tvirtos, aiškios politikos, užimtumo politikos, ekonominio augimo politikos. Ir reikėtų suvokti, kad tai yra investicinis biudžetas. Būtent taip turėtume apie jį kalbėti. Tai turėtų būti investicijoms skirtas biudžetas. Eirijoje, uh, e, mes daug kalbėjome apie fiskalinę sutartį, fiskalinį susitarimą. Ir daug kas sako, kad mes suprantame, kad reikia taupyti, gal mums ir nepatinka siūlomas taupimo priemonės, tačiau mes suprantame, kodėl jos yra tokios, kokios jos yra ir suprantame, kad jos yra būtinos. Tačiau tam tikrais atvejais nėra visiškai aišku, kokia yra ES ekonominio augimo ir investicijų poli skatinimo politika. Uh, Todėl aš manau, kad mes turėtume sugalvoti, kaip galima būtų gerai suformuluoti biudžeto prekinį ženklą, galėčiau pavartoti uh, reklamos pasaulio uh, žodį. Taigi turime geriau įpakuoti, geriau pateikti šį biudžetą. Biudžetą, kuris yra skirtas tam, kad mes sureaguotume į būtinybę skatinti ekonominį augimą ir investicijas visose Europos šalise. Ir nebejau, kad e, ne, nereikėtų iš tikrųjų dabar gilintis mano šalies problemas. Aš galiu tik tai pasakyti, kad mes iš savo patirties, o mes visuomet buvome labai entuzi, entuzias, entuziastingai nusiteikę ES nariai, kad mūsų patirtis buvo iš esmės teigiama, kuriamos galimybės e, jaunimui, e, galimybės mokslinio tyrimų srityje. Taigi mūsų patirtis yra tikrai teigiama ir jei dabar pagalvosime apie tai, kur dar galima būtų surasti augimo potencialą. Ką dar galima būtų, ką galima būtų apibūdinti kaip teigiamą um, postumį mūsų ūkėje per praeitą dešimtmetį. Uh, visi dalykai, kurie jie ateitų į galvą, jie visi vienai per kitaip atėjo iš ES. Ir, aš, ir puiku, kad ES gali suteikti valstybėms narėms tą reikiamą stimulą, pagrei, e, pagreitį užimtumo, ekonominio augimo, investicijų sritise. Taigi, turime labai aiškiai suvokti apie tai, ką mes turime galvoje, kai galvojame apie augimą, augimą skatinančią e, politiką ES. Kopenhagoje, ponė pirmininkė, vyko konferencija kurie daug kas daly, e, iš esančių salėje dalyvavo. Ir Lordo Keynes paklausė, ar, ar keinizmas nebegalioja. Keinizmas nėra įmanomas, nebėra įmanomas e, atskiriuose valstybės narėse. Ir Ir dabar Keino dėsniai turėtų būti taikomi visoje Europos Sąjungoje. Mes norime ne tik sukurti naujas galimybės mūsų žmonėms, bet mes norime, kad e, valstybinių e, piliečiai suvoktų, kad galima pasitikėti Europą ir Europos projektu. Ir šiandien mes apie tai ir turime kalbėti. Mes norime, kad Europos Sąjunga nereikalautų nuolatos uh, tik tai taupyti, griežtinti politiką. Mes norime, kad piliečiai, kurie už mus balsuoja, suvoktų, kad mes norime augimo, kad mes siekime žengti toliau, mes siekime kurti naujas galimybės visiems ir ypatingai jau, e, jauniems žmonėms. Kad mes visiškai nenorime užtrenkti jiems durų į ateitį. Ir komisijos pasiūlymai, e, kurie yra mano galva labai stiprus, galima be, be abejo būtų dėrėtis dėl atskirų pasiūlymo dalių, tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pasiūlymus susijusius su inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Ir aš dabar nenoriu minėti konkrečių skaičių, tačiau bendrai galiu pasakyti, kad jeigu mes sugebėsime įvykdyti tai, kas yra parašyta biudžete, tai todėl mes iš tikrųjų galėsime paremti ir mažas vidutinės įmonės, ir, ir sukurti naujas darbo vietas, ir pagerinti situaciją daugybėje sričių, ir demografinėje srityje, ir kitur. Šis biudžetas suteikia mums naujas galimybės visiems ES piliečiams. Visiems nes kūriamos yra naujos galimybės, e, naujos darbos, darbo vietos. Taigi, aš manau, kad šis biudžetas galiausiai taps investicijoms skirtų biudžetu ir manau, kad būtent taip mes apie šį biudžetą šiandien ir kalbėsime. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Vait. Toliau Europos parlamento vardu, ponas Kalfin. Dėkui, Pone pirmininkė, gerbiamas, gerbiama komisijos narė, gerbiami ministrai, gerbiami nacionalinių parlamento atstovai, gerbiami kolegos. Manau, kad šiandien vyksta labai įdomi diskusija, nors mūsų nuomonės daugeliu klausimų ir išsiskiria, bet labai svarbu išklausyti įvairių argumentų. Dėl to manau, kad ši diskusija yra labai svarbi. Aš pradėsiu e, savo kalbą, o po to prašysiu kolegos Rainer Biogė, kad pratestų mano mintis, kadangi mes kartu su juo dirbame šioje srityje, jis yra labai patyręs šiais klausimais. Kai kalbame ir klausomės įvairių argumentų, e, mintis yra aiški, yra ekonominė krizė, tam reikalingos griežtos finansinės priemonės ir tai reiškia nacionalinių ir Europos biudžetų karpimą toks modelis pristatomas kaip savaime aiškus ir visiškai nenagrinėjamas. Reiktų pasigilinti į šį modelį ir iš tiesų jis yra toksai. Kas yra ES biudžetas? Norėčiau pakartoti keletą faktų, kurie yra labai svarbus, nes kartais neturime pakankamai informacijos apie biudžetą. Pirmiausia, jis labai skiriasi nuo nacionalinių biudžetų. Pirmasis jo bruožas yra uh, kad jis yra 44 kartus mažesnis negu visi nacionaliniai biudžetai. Kalbant apie mokesčių mokėtojus, 2010 metais jų įnašas į Europos biudžetą buvo vienas podelis kavos per dieną. Tai yra 67 centai, eurocentai per dieną. Kai kalbame apie apmokestinamąjį laikotarpį, kiek e, mėnesių įvairiose valstybėse narėse žmonės dirba, kad sumokėtų mokesčius, tai yra vien mokesčiam Europos Sąjungoje, kad sumokėtume įnašą į Europos biudžetą, reikia dirbti iki ketvirtos sausio. Taigi, tokio dydžio yra Europos biudžetas ir tą dydį turėtume suvokti. Kai palyginame Europos biudžetą su nacionaliniais biudžetais, ir siūlome viską nubraukti, tai prisiminkime, kad Europos biudžetas yra 44 kartus mažesnis už valstybių narių biudžetus. Be to, ES biudžetas yra investicinis biudžetas, iš kurio 94 procentai lėšų grįžta į valstybių narių biudžetus, tik 6 procentai naudojami administraciniams reikalams. Parodykit man bent vieną valstybės narės biudžetą, kur tik 6 procentai lėšų būtų skirta administravimui. ES biudžetas neturi deficito, kai kalbame kalbame apie finansų konsolidavimą nacionaliniu lygmeniu, Europos lygmeniu apie tą negalime kalbėti, nes ES biudžetas niekad nebuvo deficitinis ir jo niekad nereikėjo ir nereikia konsoliduoti. Aišku, Europos biudžetą reikia keisti. Komisijos pasiūlymas rodo e, siūloma mažėjimą kalbant apie veiksmingesnį biudžeto naudojimą, aišku, yra daugybė galimybių daugybę galimybių e, mažinti administracinius kaštus, didinti investicinės arba biudžeto investicinę dalį. Europos investicijos, kurios daromos per Europos biudžetą, leidžia nacionaliniam biudžetam sutaupyti lėšų. Tai, ką mes investuojame iš Europos biudžeto, tai mažina investicinę naštą valstybėm narėm ir tai glaudžiai susijęs su ekonominė valdysena, su šešių pasiūlymų paketo e, kriterijų įgyvendinimu ir daugeliu kitų dalykų. Kolegos šiandien ryte kalbėjo, kad e, rinkėjai siunčia tam tikrus e, signalus. Aišku, mes klausome rinkėjų balsų. Rinkėjai yra visur tie patys, tie, kas balsuoja už nacionalinius parlamentus, tie patys žmonės renka ir Europos parlamentus parlamentą ir todėl jie tikisi, kad iš visų institucijų, nacionalinių ir Europos parlamentų, gaus e, aiškę ir tą pačią informaciją. Rinkėjai yra tie patys ir jie domisi tuo, kad kai nacionaliniai parlamentai e, patvirtino Lisabonos sutartį, ką jie turėjo omeny, ar iš tiesų tą turėjo omeny, kai patvirtino strategiją iki 2020 metų, ar iš tiesų nori tą strategiją įgyvendinti. Ar čia mes tik kalbame apie gražias deklaracijas, bet nenorime nieko daryti. Aišku, kad norime, kad biudžetas būtų, Europos biudžetas būtų naudojamas veiksmingai ir kryptingai. Keletas skaičių iš sanglaudos politikos ryties. Mm, ši politika E, yra viena karščiausiai diskutuojamų politikos sričių nuo 2000 iki 2006 metų. E, padidėjimas buvo 0,7 procento, o kalbam apie e, šią politiką iki 2020 metų, tai ar mes norime mažinti lėšas kurios investuojamos per BVP ar ne. Ar mes, jei, jei norime taip daryti, tai kokiais čia argumentais galėtume pagrysti. Europos parlamente prasidėjo labai atviros ir plačios diskusijos su taryba. Mes manome, kad Europos biudžetas turi likti augimo, ir užimtumo skatinimo instrumentas, priemonė, kurios nacionaliniai biudžetai negali sauliaisti. Šis biudžetas turi būti lankstesnis, lygiai taip pat kaip ir e, siekiame, kad nacionaliniai biudžetai šiais sunkiais laikais būtų e, lankstesni. Europos komisija siūlo mažinti biudžetą nuo, jei skaičiuosime 90-osius metus, praėjusį šimtmetį, tai e, bi biudžetas sudarė 1,18 procento, o dabar 1,05 e, procento. Jei pažiūrėsime į nacionalinius biudžetus, tai net ir šiais sunkiais laikais nacionaliniai biudžetai auga. E, iš 27-23 valstybių narių 11 metais 23 valstybių narių biudžetai išaugo. Tai uh, o 12 metais išauks 24 iš 27 valstybių narių biudžetai. Ir tuo būdu, mažindami europinį biudžetą, mes e, turėtume perkelti dalį atsakomybės į nacionalinius, e, į valstybės narės, bet yra kai kurie dalykai, kurių negalima valstybėse narėse įgyvendinti, kurie gali būti įgyvendinti tik Europos Sąjungoje. E, pagal Lisabonos sutartį Europos parlamentas įgauna naujas, su, naujas funkcijas, naujus įsipareigojimus. E, ir mes turime šito neužmiršti. Dėkui. Pone Krius, komisijos vicepirmininkė, prašau. Labą dieną. Iš ties buvo labai įdomu išgirsti, kokios yra Europos parlamento galios. Galiu Jūs patikinti, kad komisija žino apie jas, žino apie tai ir tai yra viena iš, vienas iš tų klausimų, kurių niekada nepamirštu, kuomet formuluojame mūsų poziciją, komisijos poziciją. Buvo aptarti keletas klausimų. Aš norėčiau, kalbant apie krizę, akcentuoti porą dalykų. Visų pirma, augimo negalime laikyti savaime suprantamų dalykų. Jį reikia skatinti, stimuliuoti, investuoti, kad jis būtų. Dėl to bejonių nekyla. Antras dalykas, jau buvo pasakyta, kad mūsų šalių ekonomikos yra visiškai tarpusavyje susijusios ir viena nuo kitos priklausomos. Ir tai nestebina, nes mes priėmėme tokį sprendimą, kad jos tokios būtų, mes kuriame skaitmeninę vidaus rinką ir tos tarpusavio priklausomybės siekiame. Kai nesiseka susijusioms tarpusavyje struktūroms, visi junta pasiekmes, tai nėra geras dalykas ir tą taip pat turėtumėme žinoti. Tačiau kalbant apie mūsų bendras interesus rytis ir jeigu veikiame juose kolektyviai, tai juntame naudą. Kalbame, tais atvejais kalbame apie masto ekonomiką ir kalbame apie mus kaip didžiausią ekonominę erdvę ir galę pasaulio rinkose. Nepamirškime, kad tai sukuria papildomą teigiamą efektą ir Europa tampa pasaulio lyderė. Ir tai iš ties yra kvėpimo šaltinis. Tai nelengvas kelias, bet tai yra įkvėpimo kelias. Jau buvo kalbėta apie 2010 strategiją ir vienas iš kalbėtojų kalbėjo apie e, prekės ženklo parinkimą tai 2010 strategijai, kaip ją patraukliai pristatyti galbūt reikėtų dar pamastyti, nes tai tikrai įdomus pasiūlymas. Kaip ten bebūtų, 2010 strategija yra mūsų e, ekonomikos vizija, kokia turėtų būti mūsų ekonomika per ateinantį dešimtmetį. Svarbiausia, kaip to pasiekti. Netgi griežto taupimo laikais, kaip jau buvo sakyta, e, sprendimas nėra visiškai atsisakyti investicijų. Tai būtų pats kvailiausias sprendimas. Sprendimas yra priešinga. Ir visais atvejais ES biudžetas yra investicijų šaltinis, kuris jis yra svertas, kuris užtikrina pridėtinę papildomą vertę Europos mastu. Aš kalbėsiu remdamasi savo kompetencijų sritimi, man paskirtas atis yra horizontalioji ir um, savo srityje aš jaučiuosi esanti arti vartotojų. Jūs kalbėjote apie potencialius varto, e, rinkėjus. Jie visi yra tie vartotojai. Net šiandien ES skaitmeninė ekonomika yra didesnė nei Belgijos ir auga sparčiau, pavyzdžiui, nei Kinijos. Novatoriški sprendimai, e, išmanieji telefonai, įvairios kitos naujovės visą tai sukuriama čia, naujos paslaugos, nauji produktai ir, ir tos naujovės skirtos ne vien pramogai. Ir pra, pramogai skirti gaminiai taip pat nėra blogas dalykas. E, daug prekių ir paslaugų siūloma e, geresniai socializacijai. kom, kompiuterių debesyje dar, vienas, dar viena naujovė. Taip pat naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis e-house sistemą galima sumažinti mokesčius, kas, kas mėnesinius mokesčius. Ir aš norėčiau pasakyti, kad pasi, kalbant apie skaitmeninės paslaugas, e-house paslauga galėtų tapti varomąją jėgą kaip sumažinti kasdieninės išlaidas. Taigi, trumpai kalbant, visos šios naujovės gali užtikrinti tą našumo pasiekimą, kurio mums ypač reikia, kad užtikrintume augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir kalbant apie tai, e, čia neseniai komisijoje, kuomet kalbėjome apie augimą ir darbo vietas. Dažniausiai komisijos pirmininkas mums pažeria statistinių duomenų, kurie teigia, kad viskas krenta, viskas mažėja. Ir tuomet aš pasiklausiau, o kaip su informacijos ir komunikacijos technologijomis, skaitmeninė rinka. Tik tai, tai yra vienintelis rytis, kuri rodo, kad viskas auga, gerėja. Ir kalbant apie darbo vietų kūrimą, mes žinome, kad už poros metų Europoje bus 7 tūkstančiai darbo vietų. 700 tūkstančių darbo vietų, kurias reikės užpildyti. Tiesiog turime pasiekti tą momentą ir suteikti galimybę mūsų žmonėms, ypač jaunimui, nes jaunimo nedarbo uh, skaičiai yra išties liūdinantis. Net šiandien srautas internete yra dvigubai didesnis nei prieš du metus. Kalbant apie e, įvairiausias paslaugas, filmus internetu, kitas paslaugas, vis daugiau bus vis didesnis tokių paslaugų e, poreikis. Ir kad paskatintume tokį augimą, Mes negalime remtis dešimtmečių senumo infrastruktūra, mes turime investuoti ją. Jei neinvestuosime, ponios ir ponai, už poros metų dėl tinklo pajėgumų suvaržymų tą potencialą sužlugdysime ir, ne, ir suvoksime, kad mes negalime tuo pasinaudoti. pasinaudoti. Visos tos elektroninės paslaugos susijėtos su augimu uh, jeigu mes tam nepasirengsime, mes negalėsime pasiūlyti naujų paslaugų, naujo turinio, jeigu neturėsime tų, vams, tų laidynų, tuomet prarasime atsiveriančią galimybę. Taigi tinklo pajėgumo suvaržymai neleistų mums pasinaudoti šiuo potencialu. Ir jeigu manęs paklaustumėte, kas mane labiausiai neramina, tai būtent ta situacija. Uh, kuomet žinodami, ką galėjome padaryti, mes nebūtume, mes to nedarytume. Tačiau jei investuosime, ir tai yra teigiama dalis, iškart pajusime naudą. 10 procentų skverpties padidėjimas užtikrintų BVP augimą 1,15 procentų. Ir tai yra šiandien tai yra viena iš gerų žinių. Ir tai iliustruoja, kaip svarbu investuoti plačią juostį ryšį. ES lėšos yra būtinas investicijų šaltinis, tai yra absoliučiai aišku. Tačiau taip pat būtina mažinti e, įgyvendinamų projektų riziką ir taip pat užtikrinti, kad e, dalyvaujant bendroj, bendrame investicinėme projekte su privačiu sektoriumi, turime naudotis bendru turiniu. Novatoriškas finansavimas yra tai, ką siūlo Connecting Europe priemonė plačiai juosčiui ryšiui. Jei kalbėtume apie sumas skirtas Connecting Europe priemoniai, tai numatyta 9,2 milijardai eurų iš viso. jeigu pasiremsime naują, e, kuri inovatoriško e, finansavimo sistema, kuri yra kuriama, tuomet lėšos e, išauga iki 100 milijardų eurų. Tai reiškia, kad mes galime užtikrinti ryšio skverbti visur, kaimo vietovėse taip pat. Tačiau mums reikia bendradarbiavimo partnerių šiame projekte. Uh, kitas projektas elektroninė vyriausybė e-government. Tai gali užtikrinti geresnį ir pigesnį ryšį tarp piliečių ir vyriausybės. Tačiau ši sistema turi e, funkcionuoti tarp valstybinių mastų ir čia e, mums padėtų Connecting Europe priemonė. Ir pasitelkę nacionalinius parlamentus mes galėtume šio tikslo pasiekti. Dar vienas pavyzdys. Jeigu norite užtikrinti našumą, produktivumą ateityje, reikia skatinti mokslinius tyrimus. Ir nauji moksliniai tyrimai jau teikia vilčių. Ir ateityje naujos kartos kompiuterį, nanoelektroniką susijęta su interneto ateitimi. Ir jeigu tai traktuosime kaip, kaip ženklą, kaip gairę, ko galime tikėtis. Prisiminkime, kad visai neseniai ES investavo 120 milijonų eurų į technologijas. Tai buvo skirta mokslinių, komisijos mokslinių tyrimų projektui. Ir tai leido atsirasti trečiosios kartos mobiliesiams telefonams ir graža buvo didžiulė. Tai sukūrė milijardo eurų vertės ekonomikos dalį ir užtikrino geresnį gyvenimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ir būtent tokios gražos, finansinės gražos galima tikėtis iš mokslinių tyrimų. Ir būtent tą mums reikia, apie tai mums reikia mąstyti, kai kalbame apie 2020 strategiją. Ir būtent tai turime omeny, kai sakome, kad daugiametė finansinė programa gali būti augimo stimulas ir atsigavimo šaltinis, kuris, kuri padėtų mums atremti šiandienos iššūkius. Tai nėra tik šūkiai, tai yra tikros galimybės. Ir mes turime, šią, mes turime priemonės, kurios mums padės tai gyvendinti. Todėl aš kreipiuosi jūs pagalbos, prašydama jūsų, kad paaiškintumėte savo aplinkoje, kad tai yra geriausia įmanoma investicija šiuo momentu. Merci beaucoup, Madame Cruz. Donc euh, voilà, euh, je vais maintenant donner la parole euh, au parti. Dėkoju, poniai Cruz. O dabar suteiksiu žodį tiem, kas nori pasisakyti. Norinčių pasisakyti yra daug ir nebejoju, kad jūs visi suprasite, jog mes e, neturėtumėm pernelik išsiplėsti ir kad jūs turėtumėt gerb, e, laikytis jums suteikto laiko. Pirmasis kalbė, kalbės Egidijus Meiliūnas iš Lietuvos. Thank you, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Dėkuoju, ponė pirmkė, gerbėjai ponai ir ponios, gerbėjai kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad aš kol kas nematau ES politikos, kurie kurtų geresnį ateitį. Jį, e, nemato, nematysiu jos tol, kol ji nebus pagrįsta e, tikrų biudžetų, kuris užtikrins e, tvarę ateitį, kurią galėsime kurti per kelias, e, kelias kitus dešimtmečius. Sanglauda, sanglaudos politika ir bendro žemės ūkio politika atsirado gan seniai ir jos nuolatos keitėsi. Pastaruoju metu mes e, bandome vaduotis iš finansų krizės, e, taip pat turime atsižvelgti į didėjančią konkurenciją ir kitus veiksnius. Ir pagrindinis mūsų uždavinys yra skatinti ekonominį augimą. Dar niekuomet e, mums e, bendrosios žemės ūkio politikos ir sanglaudos politikos nereikėjo tiek, kiek jų reikia šiandien. Aš norėčiau papasakoti Jums vieną pavyzdį, sėkmės pavyzdį iš savo šalies, iš Lietuvos patirties. Lietuvoje yra miesta, miestelis, druskininkai, tai yra kurortinis miestelis. 2003 metais nedarbo lygis šiame mieste buvo dvigubai didesnis nei e, šalies vidurkis, o pajamos vienam gyventojui buvo žemiausios šalyje ir e, niekas nenorėjo važiuoti į šį miestą. Praėjus devyneriems metams e, dėl ES skirto finansavimo šis miestas visiškai atnaujino savo infrastruktūrą, sukūrė naujas darbo vietas ir tapo labai sėkmingų kurortinių miestų, kuris net ne tik pritraukia turistus iš Lietuvos, bet ir iš kaimininių šalių. Ir tai yra tiesiog vienas iš pavyzdžių, tai yra viena iš sėkmės istorijų, o tokių žinome labai daug iš, iš visos Europos Sąjungos, iš visų Europos Sąjungos valstybių narių, kur, kurios gauna finansavimą iš sąnaudos e, politikos ir bendrosios žemės ūkio politikos. Aš manau, kad mes be vidaus anglaudos negalėsime išlikti konkurencingi. Ir ponios ir ponai, norėčiau pasakyti, kad mūsų ateitis taip pat priklauso ir nuo abipusio pasitikėjimo ir solidarumo, nuo gebėjimo kartu spręsti mums tenkančius iš, uždavinius, ar tai būtų klimato kaita, ar brandolinė, brandolinės saugumas. Jeigu mes norime, kad mums pasisektų, mes turime pasitikėti ES politiką, kuria bus siekima konkrečių rezultatų. Dėkuoju. Much, Mr. Meilunas, Mr. Dėkuoju ponui Meliūnui. O dabar žodis turimės Vengrijos e, Europos reikalų ministrai. Dėkuoju, gerbėjai kolegos. Aš tiesiog norėčiau užsakyti trys bendras pastabas, pasistengsiu neviršyti ženkliai man skirto laiko, nors matyt kalbėsiu šiek tiek ilgiau. Taigi, Šiandien turime nepamiršti, jog mes nustatome vidutinės trukmės tikslus ir, o netiesiog, netiesiog formuojame, formuojame trump, trumpalaikį uh, biudžetą skirtą uh, taupimui. Žinome, kad ES yra užsibrėžusi ne, nemažai tikslų ir pirmininkas e, apie tai minėjo. Ir mes nesugebėsime jų pasiekti veiksmingai, jeigu nebus užtikrintas tam reikalingas finansavimas. Mes visi sutrėme, kad kita daugiametė finansinė programa turėtų atsižvelgti į Europos 2020 strategijos tikslus kur šių tikslų nesugebėsime pasiekti, jeigu nesustiprinsime ES vidaus sanglaudos. O dabar šiek tiek aš tame norėčiau pakalbėti apie tradicinės politikos rytis. Ir kalbėsiu apie, be abejo apie bendrą žemės ūkio politiką ir sanglaudos politiką. Esu visiškai įsitikinusi, kad mes turime išsaugoti e, šias politikos rytis ir jos turi būti gerai finansuojamos pagal e, daugiametį finansinę programą. Sanglauda yra numatyta skirti 2,5 procento nuo mirų e, nacionalinių pajamų ir e, tai yra gan mažai ir nuo to nukentėjęs mažiausiai išsivystė regionai. Aš, tai noriu, pasaky, aš noriu pabrėžti, jog sanglaudos politika nėra senamadiška paramos politika. Tai yra priemonė skirta ES konkurencingumui skatinti. Viena vertus Sanglandos politika padeda mažiau išsivyščiusiems regionams pasivyti kitus regionus, tačiau ši politika nėra skirta vien šiems regionams, nes e, labiau išsivyščiusių valstybių narių bendrovės taip pat pasinaudojo šios politikos nauda. Tyrimai rodo, jog kiekvienas euras integruotas pagal. E, in, investuotas pagal sanglaudos politiką į naujasis valstybės narės atneša 61 centą gražos ES senbuvėms. Kitaip tariant, nemažai sanglaudos politikos lėšų grįžta į šalių mokėtojų rankas. Taigi bendrovės, kurios veikia ES senbuvėse ar 15 valstybių narių taip pat pasinaudoja šią politiką. Dabar, kai mes jau nebeturime Keynesų numatytų ekonomikos skatinimo priemonių, turėtume bent jau nesisakyti tų priemonių, kurias dar turime. Šiandien mes iš esmės kalbame apie tai, kad mums koks bus uh, daugiametės finansinės programos vaidmuo skatinant investicijas. Apie investicijas kalbėjo ir ponia Krūs, ir ponas e, Baroso. Mes išgirdome gerus atsakymus į šiuos klausimus. Kalbėjom apie tai, kaip galima būtų šias lėšas naudoti visų mūsų labui. Ir pagrindinė priemonė yra sanglaudos politika. Dėkuoju. Much, Mrs. Dėkuoju ponas Dombrovskis, ekonomikos žemės ūkio, e, ekonomikos žemės ūkio e, ir regioninės plėtros komiteto Latvijos Seime pirmininkas. Gerbimi kolegos, e, šį rytą tarybos pirmininkas Danijos ministras kalbėjo apie daugiametę finansinę programą ir Aš apsidžiaugiau, kad pagrindinė šios pro programos principas bus solidarumas. Deja, Latvijoje ne visuomet mes e, e, matome, kaip pasakyti žodžiai taps realybė. Maždaug 20 procentų bus sumažintos anglos politikos išmokos mano šaliai pagal šią programą. Taigi 20 procentų bus sumažintos anglodos išmokos skirtos vienai iš skurdžiausiai gyvenančių ES nariai. Ir per pastaruosius kelius metus mūsų bendrasis vidaus produktas sumažėjo uh, E, vienu ketvirtadaliu. Taigi, kaip tokiomis sąlygomis jūs galite kalbėti apie solidarumą? Kaip aš galėčiau savo rinkėjams paaiškinti, kad Europa rodo solidarumą Latvijos atžvilgių? Aš norėčiau užduoti Jums dar ir tokį klausimą. Kokią Europą mes kūrėme? Ar mes kursime Europą, kuri bus pagrįsta bendromis e, vertybėmis ir principais? Ar mes kursime Europą, kurioje kiekvienas kovos už save Europą, kurioje stipresni galės e, nepaisyti mažesnių ir silpnesnių. Pabandykite atsakyti į šios klausimus, kad ir kaip būtų sunku. Aš gal retoriškai bent jau būtų pabandyti atsakyti. Ir aš norėčiau Jums dar priminti vieną išminti, kad galima kuris laikas kvailinti kelis žmonės, bet visuomet kvailinti visų yra neįmanoma. ES projekto legitimumas priklausys nuo to, ar mes elgsimės nuosekliai ir ar laikysimės pagrindinių principų. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponai Danutai Hubner, Europos parlamento regionės E, politikos komiteto pirmininkiai. E, dėkui, ponė pirmininkė. Šiandien ryte parlamento pirmininkas Šulcas sakė, kad ES ir nacionaliniai biudžetai turi veikti kartu e, ir papildyti vienas kitą siekiant augimo ir užimtumo darbo vietų kūrimo tikslų. Ir tą ryšį mes taip pat norime sustiprinti, bet labai svarbu pasižiūrėti į tai, kokios, e, kokių krypčių politika įgyvendinama per pasidalyjamojo valdymo principą. Aš manau, kad Europos biudžetas e, galėtų e, veiksmingai paskatinti nacionalinius biudžetus ir visą Europą daryti tuos struktūrinius pasikeitimus, kurie reikalingi remiantis ir pasidalyjamojo valdymo e, principų be kita ko. Kitas dalykas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra ta augimo manija. Ta, tai, kad nuolat Europoje kalbame apie augimą. Visos Europos institucijos mini, kad daugiametė finansų programa uh, taip pat turi skatinti augimą, bet kai išeiname į gatves, kai pasiklausome radio, televizijos, kai skaitome Europos vadovų tarybos e, susitikimų išvadas, matome, kad įvairūs politikai konkuruoja, kas daugiau e, nupjauti ES biudžeto pasiūlys, kas daugiau pasiūlys sumažinti tą biudžetą. E, siūlo būtent investicinę, um, investicinės lėšas mažinti, o sanglaudos politika būtent ir mm, garantuoja investicijas į svarbiausias ir būtiniausias sritis. Ir e, sanglaudos politika e, pasirinkta taikyti įvairiom makroekonominiam sankcijom. Tik, tai, tik taip galėčiau tokią padėtį apibūdinti pasižiūrėkime į komisijos pasiūlymą, kuris yra labai gerai subalansuota daugiametė finansinė programa, e, skirta siekiant užtikrinti ekonomikos augimą, e, darbo vietų kūrimą ir e, sutelkti įvairias priemonės ekonomikai paremti. Jei laikysimės siūlymų mažinti biudžetą, tai išsimušime iš, tos, e, iš to subalansuoto daugiamečio finansų biudžeto, grįšime į praėjusi e, šimtmetį. Aš manau, kad Europos parlamentas turėtų pasisakyti ne, e, kai siūloma mažinti lėšas skirtas skatinti augimui. Dėkui, ponė Hubner, ponė Odobesku, Rumunijos užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretorė. Dėkui, ponė pirmininkė. E, gerbiami dalyviai, mums visiems reikia biudžeto, kuris skatintų ekonomikos augimą, užtikrintų mm, konkurencingumą ir stiprintų solidarumą tarp valstybių narių. Mes manome, kad jei nebus pakankamai išteklių po 13 metų, negalėsime pilnai siekti e, numatytų tikslų ir įsipareigojimų, negalėsime užtikrinti pilno solidarumo principo įgyvendinimo Europos Sąjungoje. Reikia, kalbant apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, neužmiršti krizės realybės pagal e, dabartinį, dabartinę sistemą Europos struktūrinių fondų potencialas galėtų skatinti ir ženkliau prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo. Ta galima padaryti per sanglaudos ir žemės ūkio politiką. Tai taip pat leistų iki galo užbaigti bendrą rinką. Rumunija pasisako už dabartinį biudžeto lankstumo išlaikymą, kuris numatytas dabartinėje daugiametėje programoje. Tai leidžia lankščiai ir tinkamai panaudoti biudžetą, iš vienos pusės siekiant biudžeto disciplinos, o iš kitos pusės tengiantis atsižvelgti į atsirandančius poreikius. Dėkui. Toliau suteikiame žodį Kroatijos atstovui, ponui Andrei Pleikovič. Jis yra Kroatijos parlamento, jungtinio parlamento komiteto atstovas. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti šio renginio organizatoriams, Europos komisijai, tarybai, parlamentui už sudaryta galimybė dalyvauti tokiame aukšto lygio susitikime. Norėčiau padėkoti ponui Šulcui, ponui Lamasiūrui už nuoširdžius sveikinimo žodžius vakar per vakarienę. Aš esu Kroatijos parlamento narys, bet taip pat būsiu ir Europo, ir Kroatijos stebėtojas Europos parlamente. Kroatija netaip seniai pasirašė stojimo sutartį. Norėčiau padėkoti tą progą visiems kolegom iš komisijos, iš Lenkijos ir Vengrijos, kurie mums labai, praėjo, e, mum labai padėjo praėjusiais metais. Sausio mėnesį suorganizavome referendumą Kroatijoje ir Mm, dauguma kruatų balsavo už Kroatijos stojimą į Europos Sąjungą. Turėjome savo piliečiam paaiškinti, kas yra Europos projektas, kas yra ta Europa, e, ypač kai e, daugelį Europos šalių per pastaruosius keletą metų buvo ekonomikos krize. Ši konferencija yra galimybė ne tik daugiau sužinoti apie daugiametę finansinę programą, bet e, taip pat e, ir apie tai, kaip įvairius Europos politinius projektus e, turėtų ir galėtų paremti biudžeto finansavimas, kaip sieti uh, strategija iki 2020 metų su daugiametė finansinė programa ir ką galima padaryti taip pat ir nacionaliniu lygmeniu, kad išeitume iš krizės ir kad sustiprintume solidarumo mechanizmus. Kroatijoje mes remiamės e, dviem dalykais - stojimo sutartimi ir e, tais teisėtais naujos e, būsimos narės lūkesčiais Tai yra ir tai yra ne tik griežtos priemonės, bet tai yra ir lūkesčiai, kuriuos mes siejome su Europa. E, tai yra tikėjimasis, kad iš sanglaudos politikos lėšų bus galima skirti reikiamas lėšas, be kita ko ir mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimui, kad bus atsižvelgta daugiametėje finansinėje programoje, į žemės ūkio politiką ir į dešimties metų pereinamąjį laikotarpį, kuris yra numatytas e, Kroatijai. Taip pat labai svarbu ir bend, skirti tinkamą e, finansavimą bendrų išorės sienų apsaugai. Mes esame pasirengę e, dalyvauti ir kitose forumuose ir kalbėti apie Europą susidedančią iš 28 valstybių narių. Pone Lukaševič, Latvijos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkė. Um, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, mėly kolegos. Man labai džiugu, kad Danija, pirmininkaujantį taryboje draugės su komisija ir parlamentu, tęsia debatus pradėtus praėjusiu metu rudenį dėl daugiametės finansavimo programos ir kad e, į juos kviečiami dalyvauti nacionalinių parlamentų ir vyriausybių atstovai. Noriu priminti penkis principus, kuriuos akcentavo Danijos premjerė savo pasisakymę. Tai yra e, daugiametės finansavimo programos diskusijų pagrindus. Ačiū už tas diskusijas ir to pagrindos pristatymą. Norėčiau pristatyti Latvijos parlamento ir Latvijos vyriausybės poziciją dėl šios programos ir kaip mūsų manimų tai atsilieps mūsų konkurencingumui. Latvija šiuo metu yra naudos gavėja. Mes norime siekti geresnių ekonomikos rezultatų ir būti, tapti e, įnašo. E, mokėtoje. Norime sutelkti dėmesį į produktivumą. Tai svarbu e, rytinė, e, rytiniam Baltijos regionui, jo vystimuisi. Būtent todėl pritarėme išdėstytiems tikslams, norime siekti 2010 strategijos tikslų. Tačiau negalime pritarti kai kuriems aspektams e, Europos komisijos pasiūlyme. Visų pirma, sanglaudos politika. Ankstesniais metais Latvija įgyvendino taupimo priemonių ir konsolidavimo planą ir darė tai atsakingai. Mes griežtai taikome biudžeto drausmės, drausmės discipliną. Taip pat ėmėme dėkti biudžetinės drausmės sutartį prieš jai atsirandant. Tai darė įtaką mūsų BVP pastaraisiais metais. Mes manome, kad skirstant sanglaudos politikos lėšas į tai reiktų atsižvelgti. Deja, pastebima, kad pasiūlytas e, finansavimo apribojimas reiškia, kad e, lėšos iš sanglaudos fondo e, Latvijai sumažėjo 20 procentų, nes susitraukė mūsų BVP. 25 procentais. Tačiau tai visiškai netitinka ES principų. Tai tikrai nėra pagalba valstybei, kuri visą galvą vykdo taupimo ir disciplinos priemonės. Sanklaudos politika yra svarbi priemonė pritraukti investicijas. Ji padėjo mums atkurti ekonomiką, atsigauti ir išbrišti iš nuosmukio. Mūsų ekonomikos augimas praeisiais metais sudarė 4,5 procento. Toliau, šiek tiek apie BŽUP. Dėje tiesioginės išmokos nėra laipsniškai didinamos, kai buvo susitarta ES stojimo sutartyje. Reformos netitinka 2010 metų sprendim, sprendimų. Latvijos ūkininkai iki šiol gauna mažiausias e, tiesioginės išmokas, jos yra 3-4 kartus mažesnis nei tos, kurias gauna kit, ūkininkai kaimy, kitose valstybėse. Tai prieštarauja bendroms ES vartybėms. Vidaus rinka teikia daugybę privalumų ūkininkams, tačiau tik tuo atveju, jeigu visiems sudaromos vienodos sąlygos visoje Europos Sąjungoje. Galiausiai žinios ir patirtis tai yra svarbus mūsų ekonomikos variklis, mechanizmas. Mes turėtume siekti kompetencijos centrų kūrimo kurti moksl, mokslinių tyrimų infrastruktūrą visoje ES. Neturėtume kompetencijų centrus steigti tik kai kuriuose ES norėse, tai būtų neteisingas požiūris. ES jėga yra jos vienybė, lygybė ir solidarumas. Yra svarbiausi ES e, e vertybiniai bruožai. Mes neturėtume pamiršti šių principų re, tvirtindami kitą finansavimo programą. Šie principai užtikrina ilgalaikį ekonomikos vystimąsi. Ačiū. Ačiū. Ponas Joran Fam, Europos parlamento narys, socialdemokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš esu socialdemokratų koordinatorius biudžeto komitete pranešimo E, autorius dėl projekto obligacijų, apie kurias kalbėjo pirmininkas Baroso. Norėčiau pakomentuoti Helė Torning-Schmidt pasisakymą šį rytą. Esu dėkingas jai, nes ji e, iškelia kai kurios klausimus, kuriuos turime aptarti, tačiau aš ne, ne, nebūtinai su jai, jai pritariu. Visų pirma, ji kalbėjo apie biudžeto modernizavimą e, akcentuojant mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kaip suprantu, metu numatoma mažinti finansavimą BŽUP ir struktūriniams fondams. Norėčiau pakalbėti apie struktūrinius fondus ir sanglaudą. Man atrodo, kad yra geresnis būdas pasiekti modernizacijos. Tai yra panaudojant struktūrinių fondų lėšas kaip modernizavimo įrankį investicijoms, restruktūrizavimui. Jokios kitos priemonės nebus tokios nesuteiks tokių veiksmingumo galimybės, e, kalbant apie investicijas į augimą ir darbo vietas iš struktūrinių fondų tose šalise, kur tai reikalinga. Kaip solidaru, solidarumo vardan turėtume sute, sutelkti dėmesį į, į mažiausiai iš visus regionus, teigia Helen 30. Aš esu ją sutinku, tačiau struktūrinių fondų lėšos nebeturėtų būti at, tikrai struktūrinių fondų lėšos nebeturėtų būti skiriamos turtingosiams valstybėms narėms. Aš nežinau, valstyb... turtingose valstybėse narėse taip pat yra skurdesnių regionų, jiems reikia investicijų infrastruktūrą, integracijos skatinimo priemonių ir manau, kad be ES paramos jiems sunku būtų gauti kompensaciją iš nacionalinių biudžetų, jeigu jie prarastų finansavimą iš ES lėšų. Ir jeigu bus nutrauktas finansavimas e, mažiau išsivyščiams regionams turtingesnėse narėse, tai aišku pakenks ir ES projekto e, palaikymui tokiuose regionuose kaip Velsas, pavyzdžiui, struktūrinė fondų lėšos vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant tarp valstybinį ir tarp regioninį bendradarbiavimą, o tai yra irgi svarbu puoselėjant Europos idėją. Manau, kad tai žalingai ilgos trukmės laikotarpiu paveiktų e, turtingesnių e, valstybių perspektyvas. Ir taip vėl paskatintų diskusijas, kodėl mes turime mokėti biudžetą, jeigu mes nieko iš jo negauname. Ji taip pat siūlė atsisakyti programų, kurios neužtikrina e, vertės Europos mastu ir pasirinkti augimo ir darbo vietų skatinimo programas. Mes pasakome už diskusijas, tačiau jeigu yra tarybos pasiūlymų dėl kai kurių programų mažinimo ar atsisakymo, mes esame pasirengę tai diskutuoti. Tačiau tuo tarpu valstybės narės tokių pasiūlymų nepateikė, nes jos nesusitarė, nesutarė ką kur mažinti finansavimą. Aš kreipiuosi į tarybą, prašau, pristatykite šios pasiūlymus, kad mes juos galėtume išsamei apsvarstyti. Speaker... Ačiū. Pone Gliukas, regionų komiteto daugiametės finansavimo pro... komisijos vadovė. We... Ačiū pirmininkė. Prie, prieš keletą minučių išgirdome, kad ES kainuoja mums 67 centus per dieną, mažiau nei eurą už visą tai, ką gauname iš ES. Ir man džiugu pareikšti kolegoms čia esantiems, kad mm, savo renktoje nuomonė dėl daugiametės finansavimo programos, kuriai regionų komitetas pritarė gruodžio mėnesį. Beveik vienbalsiai tik tai du balsavo prieš ar jie buvo iš Junktinės karalystės. Pone Vaitai, jūs klausėte, kokio užmoje turėtų būti mūsų ambicijos. Mes, ES, turėtume siekti tikrai didelių tikslų ir tuos tikslų, tie tikslai turėtų atsispindėti mūsų biudžete. Mums reikia augimas, kad būtų išbrista iš valstybių įsiskolinimo krizės ir kad e, asmeninio įsiskolinimo rinkoje žmonės išbristų iš įsiskolinimo. Mes, kad tai būtų įmanoma, turime kurti darbo vietas, turi būti stimulas išlaikyti e, dabar esamas vietas ir turi būti paskatos naujo verslo atsiradimų, jeigu norime pakeisti situaciją. Kaip to pasiekti? Tuo tarpu didžiulės bendrovės turi milžiniškas pajamas, tačiau jų nepanaudoja, neinvestuoja. Bankai, bankai turi sukaupę didžiulės lėšas, tačiau neinvestuoja jų į mažas ir vidutinės įmonės. Taigi, iš kur sulaukti paramos? Ponės ir ponai, tikriausiai jūsų nenustebins, kai aš pasakysiu, kad mūsų manimo sanglaudos e, politika, struktūriniai ir sanglaudos fondai yra investicijų šaltinis. Norėčiau išgirsti atsakymą į ponios Heima klausimą, kurį klausai, ką tas biudžetas pasieks, ko tuo biudžetu pasieksime. Norėčiau Jums pasakyti. Kalbėkime apie regioną, kuris, apie NATS 2 regioną, apie NATS 2 regionus. Pirmininkė, aš atsiprašau, kad aš viršiu pasisakymui skirtą laiką. Nuo 2010-ųjų statistiniai duomenys teigia, kad sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų pagalba su sukurta papildomos 90 tūkstančių darbo vietų, sukurta 17 tūkstančių naujų įmonių, taip pat buvo e, suteikti įgūdžiai 400 tūkstančių žmonių, kad jie galėtų susirasti darbą ir 600 tūkstančių įmonių sukurta e, daugybę galimybių. Kalbu apie 1,2 milijonų gyventojų regioną. Jeigu kalbėtume apie Junktinės karalystės biudžetą, tai jam tai kainuotų 7 milijardus. 7 milijardus svarų, kurių neturime. E, ir žm, tuo tarpu, ką, kas buvo darytas panaudojant mūsų biudžetą, buvo įsigytos įvairiausios prekės užsienyje ir daugybė prekių, kurios padėjo stim, kurios paskatino, pagyvino kitų kitų e ES valstybių ekonomiką. Ba, ponas Baroso sakė, kad mes esame Europos bendryje, mes esame bendryjų Europa ir mes, mes norime, kad visų poreikis būtų atsižvelgta, jeigu norime pasiekti sėkmės. To... Dėkuoju, norėčiau visiems priminti, jog būtina ir laikytis jums skirto kalbėjimo laiko, kitaip mes turėsime rimtų problemų. Toliau suteikiu žodį e, atstovų rūmų atstovui. Dar la conclusione finale. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau pratesti tai, apie ką kalbėjo ponas White. Jis kalbėjo apie tai, kad šis biudžetas turėtų būti skirtas investicijoms. Na, aš manau, kad Europos Sąjungos biudžetas turėtų būti skirtas pirmiausia toms investicijoms, kurios padės mums sukurti daugiau naujų darbo vietų. Krizės laikais mums reikia skatinti augimą, skatinti tolesnį ekonominę veiklą ir inovacijas. Ir būtent taip ir sukursime augimą. Ar ateityje sąnglaudos politika atitiks uh, ateities galimus uh, uždavinius. Taip, aš pasakyčiau taip, jei mes e, nepamiršime apie regionus ir apie augimą regionuose. O dabar norėčiau pakritikuoti komisijos pasiūlymą. Ket, 40 milijardų eurų e, buvo nurėžta nuo infrastruktūros projektų. Šių projektų mums labai reikia ir juos gyvendinant reikia sujungti privataus ir viešo sektorių lėšas. Tai yra labai aktualu. Ir tai nėra klausimas susijęs vien su pagalba su, su pagalba silpnesniems šalims. Kalbame apie tiesiog teisingesnį gerovės perskirstimą. Turime ieškoti augimo potencialo tose vietose, kurios dabar atsilieka, tam, kad visa ES galėtų žengti į ateitį koja kojon. Dar vienas e, sudėtingas klausimas, tai yra nustatytos maksimalios ribos. Numatyta dabar virštinė riba yra 2,5 procento. Mes manome, kad, kad šią ribą suma, reikia dar labiau sumažinti tam, kad galima būtų paskirstyti lėšas regionams teising, teisingiau. Aš išdėšiau savo poziciją ir atitinkamiems Italijos atstovams. Pirmininkas dabar Švedijos parlamento atstovas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš kalbėsiu labai trumpai. Na, tiesą sakant, jūs ir neleisite man ilgai kalbėti. Taigi, Švedijos vyriausybės pozicija dėl ilgalaikės finans, finansinės programos. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Švedijos parlamentas iš esmės pritarė pagrindiniams e, šio pasiūlymo aspektams, nepaisant to, kad ne viskam iš tikrųjų ir pritarėme. Mes nenorime, kad biudžetas būtų mažinamas. Manome, jog svarbu yra turėti stiprią sanglaudos politiką. Tačiau kartu mes norime, kad būtų realiai išaldytas biudžetas. Bet tai dar ne viskas. Norime, kad biudžetas būtų reformuojamas, kad jis taptų šilaikiškesnis, modernesnis. Norime, kad būtų daugiau dėmesio būtų skiriama ekonominiam augimui, naujų darbo vietų kūrimui, inovacijoms ir moksliniams tyrimams, infrastruktūros projektams ir ES pridėtiniai vertėjai. Tam reikės pakeisti mūsų pagrindinius prioritetus. Turėsime ieškoti lėšų kitose kategorijose. ES biudžetas auga lėčiau nei nacionaliniai biudžetai. Bet kartu mes žinome, kad kiekvienas biudžetas nacionalinis ar regioninis ar ES biudžetas turi būti sudarytas atsižvelgiant į regiono šalies ar bendrijos e, ypatumus ir poreikius. Sveikatos apsauga, švietimas, kiti socialiniai klausimai, už, yra, e, už kurios yra atsakingos valstybės narės ką mes galėtume padaryti šiuose sritise. ES niekuomet neįveiks šios ekonominės krizės, jei bandys iš jos vaduotis vien taupimo priemonėmis. Kad ir kokį biudžetą, Europos biudžetą turėtume. Ir dar vienas argumentas už didesnį biudžetą. Ir tai yra visiškai suprantamas argumentas. Tai yra tai, kad Europa šiandien turi dirbti daugiau. Bet tai nereiškia, kad mes turėsime atsisakyti senų, ankstesnių uždavinių. Mums reikia modernizuoti biudžetą taip, kad jis būtų veiksmingesnis. Dėkuoju. Dėkuoju Adrian Severin, Europos parlamento narys. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikiuosi, kad jūs visi galėsite pritarti tą išvadai, kad sanglauda yra ne tik Europos Sąjungos, bet ir nacionalinis siekis. Saugumas yra labai, labai plati savoka, ji apima ir ekonominius ir socialinius dalykus ir todėl kiekviena valstybė narė nori, kad uh, ES būtų plėtojama socialinė, ekonominė ir teritorinė sanglauda. Žinome, kad jei Europoje atsiras kažkokių uh, uh, atsiras atotrukis tarp valstybių narių, tai taip pakenks visų mūsų saugumui. Biudžetas nuolatos patiria spaudimą. Spaudimą iš to, iš populistų, ir e, mažinti sanglaudos politikos biudžetą yra tiesiog žiauriausias ir bjauriausias šio populizmo atspindys. Makroekonominės sąlygos ir veiklos rezultatų sąlygos arba taip vadinamasis rezervas. Tai yra dalykai, kurie prieštarauja sanglaudos politikos e, esmei tos šalis, kurioms labiausiai reikia sanglaudos e, lėšų, ir yra tos šalis, kurioms sunkiausia bus įgyvendinti šios, e, šias makroekonominės sąlygas. Šioms šalims bus e, dar sunkiau gyvendinti gerus projektus. Taigi mes turime sukurtume tokį mechanizmą, kuris padės valstybėms narėms surasti joms reikalingą finansavimą o ne atimti pinigus nuo mažiau užsivyščiusių šalių ir atiduoti jų, juos labiau užsivyščiusioms šalims. Sanglaudos politika yra geras, gera priemonė. Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra labai gera, 40 milijardų eurų jie yra skirta. Tai yra puikus pasiūlymas, tačiau dėja tos šalis, kurios gauna e, daugiausia lėš, e, lėšų pagal sanglaudos politikos e, politiką, turės ir labiausiai prisidėti prie Europos infrastruktūros tinklų priemonės įgyvendinimo. Ir tai yra irgi neteisinga. Mes turime suvokti, kad kai kurioms šalims sanglaudos politikos labai reikia. Štai šios šalis labai dažnai neturi joms reikiamų administracinių gebėjimų. Uh, Ir e, dar vienas dalykas. Yra e, numatyta sanglos e, politikai skirti 2,5 procento nuo bendrų nacionalinių pajamų, nepriklausomai nuo to, koks yra išsivystimo yra šalies lygis. Ir tai visiškai prieštarauja sanglos politikos dvasiai. Ir aš tikiuosi, kad jūs visi galėsite man pritarti. Thank you very much. Mr. Jurkovic, who is the chair of the Finansų ir valstybės e, biudžeto e, komiteto e, pirmininkas iš Kroatijos parlamento. Pone pirmininkė, gerbėmėjai kolegos. Aš norėčiau padėkoti Europos parlamento, Europos komisijai ir pirmingaujančiai Danijai už tai, kad yra surinktas ši diskusija, kurios metu mes kalbame apie tai, kaip biudžetas turėtų prisidėti prie ekonominio augimo. Uh, Kroatija puikiai žino, kas yra, ką reiškia krizė. Patirime ją labai skaudžiai. Tačiau žinome, kad net ir tamsiausią valandą reikia tikėtis, kad galima išbristi iš šios dubėjas. Ir tam mums reikia daugiau solidarumo, dialogo ir geresnio išlaidų paskirstimo. Kroatija Kroatija pritarė e, visiems užsibrieštiems tikslams, e, skatinti augimą, investicijas ir todėl mes manome, kad komisijos pasiūlymas dėl daugiametės finansinės programos yra, yra, yra e, subalansuotas ir realistiškas. Ypač džiaugiamasi tai, kad pagal šią programą nepamiršta, nepamirštos yra ir mūsų artimiausios, e, tai yra ES artimiausios kaiminės. Ir mes tikimės, kad šis biudžetas bus, e, ši programa bus sėkmingai gyvendinta. Dėkoju uždėmesi. Is... Dėkoju toliau, ponė Sidonė Jevaleška, EPP frakcijos atstovė iš Europos parlamento. Dėpoju, dėkoju, ponė pirmininkė, mane skatina, palaiko, palaiko kolegos iš biudžetų komitetų ir, ir ragina mane kalbėti prancūziškai, bet aš to dar ne, nedarysiu kitais metais gal. Taigi kalbėsiu lenkiškai šiandien. Taigi gerbimieji ponai ir ponios. Biudžeto išlaikymas dabartinėme lygyje ir. Yra Biudžeto struktūros išlaikymas yra dalykai, apie kuriuos kalbėjo jau e, kiti kolegos. Todėl aš e, jų argumentų nekartosiu, nesakysiu, kad mums reikia biudžeto skirto augimui. Turiu labai mažai laiko ir todėl aš pakalbėsiu apie du dalykus, apie kuriuos kol kas niekas nekalbėjo. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandien šiame, šioje diskusijoje dalyvauja nacionalinių parlamentų nariai ir aš norėčiau uh, paraginti kolegas e, Europos parlamente ir nacionaliniuose parlamentuose geriau, glaudžiau bendradarbiauti tam, kad ES lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau. Savo apygardoje aš mat, dažnai matau, kad dažniausiai problema būna ne tai, ar daug pinigų, ar per daug pinigų turime, ar per mažai pinigų turime. Problema dažniausiai yra atitikti visas uh, sąlygas, kurios yra keliamos lėšų nu, nu, nu, panaudojimui. Turime mažinti paramos gavėjams tenkančią administracinę naštą. Ir dar vienas dalykas kuris dar nebuvo kol kas paminėtas, bet kuris mano galva yra svarbus. Manau, kad mes turėtume nepamiršti ir kitų biudžeto aspektų. Nepamirškime, kad šiame biudžete yra nemažai e, išlaidų kategorijų, kurios yra naudingos mūsų piliečiams. Tai pavyzdžiui būtų e, mobilaus jaunimo e, darbuotojų judumo kategorijos. Šiuose kategorijose esančios lėšos pagerina žmonių galimybę susirasti darbą darbo rinkoje. Jie taip pat prisideda ir prie ES piliečio ir pilietiškumo formavimo. Aš manau, kad mes e, turėtume nepamiršti, jog mobilumas, judumas taip pat yra labai svarbus dalykas. Dėkuoju. Irina Andrėja, Portugalijos nacionalinės asamblėjos atstovė. Gostava também de fazer alguns comentários sobre os temas que temos estado a debater e, sobretudo. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasidalinti savo mintimis šios diskusijos tema. Taigi pirmiausia, turime nepamiršti, jo gyvename laikais, kai jau pradėta kalbėti apie tai, jog įveikėme krizę, nors situacija dar nėra visiškai stabili. Todėl privalome nepamiršti, jog šis biudžetas vienaip ir kitaip paveiks finansinę padėtį valstybėse narėse. Dar vienas svarbus dalykas yra piliečių žmonių pasitikėjimas ES integracijos procesu. Manau, kad mes turėtume nepamiršti, jog šis pasitikėjimas yra labai svarbus. Todėl visi turime sutelkti jėgas tam, kad mes kartu surastume atsaką į, e, į šią krizę. Labai svarbu yra sugrįžti ir prie solidarumo savokos, kadangi būtent solidarumas yra ES projekto kertinis akmuo. Ir tik rodydami solidarumą galėsime skatinti augimą, formuoti geresnę ekonominę politiką, kurti naujas darbo vietas. Ir svarbu komisijos pasiūlymą vertinti būtent šiame kontekste. Manau, kad mes turime kalbėti ne vien apie sanglaudą ir žemės ūkį, bet ir apie mobilumą ir pilietiškumą. Taigi, iš esmės, komisijos pasiūlymas yra gera ilgo kelio pradžia. Neturėtume atsisakyti savo siekių. ES turėtų padėti valstybėms narėms konstruktyviai, tai kaip, kaip parama yra joms reikalinga. Dažnai kalbama apie tai, kad šis biudžetas nėra pakankamas tam, kad galima būtų realiai ką nors pakeisti Europos Sąjungoje. Gal taip yra rav, nes mes nenorime, kad nenorime gyventi šiandien taip, kaip gyvename vakar, norime gyventi geriau, norime žengti į priekį. Mes taip pat nenorime, kad ES politikos būtų, politikos rytis būtų sugražintos į valstybių narių rankas, kad tai vyktų politikos renacionalizavimas. Aš manau, kad šiandien mes turime puikią galimybę iš naujo sukurti naują biudžeto modelį. Bet nepamirškime, jog mes negalėsime išlikti konkurencingi, jeigu šis biudžetas neparems sanglaudos. Dutch... E, Niderlandų parlamento. Niderlandų atstovas. Būdamas Niderlandų parlamento narys, džiaugiuosi galėdamas pakalbėti Europos parlamente apie Europos biudžetą. Mes manome, kad turime e, padėti Europai spręsti dabarties problemas. Europa turi būti nugalėtoja. Kalbėdamas apie tai norėčiau e, paminėti ir ponę Krus, kuris sėdim prezidiume. Bet siekti e, išspręsti problemas turime daryti, siekti turime protingai, išsiaiškinę, kas yra Europos prerogatyvos, o kas yra valstybių narių, regionų ir vietos prerogatyvos. E, biurokratijos atžvilgių turime būti labai griežti. Niderlandai skatina, kad ES rastų sprendimą ir nebevažinėtų kiekvieną mėnesį į Strasbūrą. Aš to negaliu paaiškinti ir važiavimai kiekvieną mėnesį į Strasbūrą sukelia labai neigiamą Europos įvaizdį tarp mūsų piliečių. Visi kartu, visiems kartu mums kyla daug problemų. Išorės veiksmai, Frontex, inovacijos, bendražėmės ūkio politika, klimato kaita. Aišku, kad visiems šiem dalykam reikia lėšų. Europa gali E, dėti daugiau pastangų siekdama užtikrinti sinergiją tarp Europos ir nacionalinių biudžetų. Reikia siekti kuo didesnio efektyvumo ir bandyti vienu šūviu nušauti du zuikius. Kaip matote, aš nesu parlamento gyvūnų apsaugos komiteto narys. Lengviau yra investuoti, jei galima matyti, kad panaudojant Europos investicijas galima sutaupyti nacionalinių vieš, lėšų ir pasiekti geresnių rezultatų. Mūsų išlaidos turi būti aiškiai paaiškintos ir teisėtos. Ne visos valstybės narės pateikia nacionalinės valdymo deklama, deklaracijas. Mums reikia e, blaivumo, e, solidarumo, subsidiarumo Ir visa tai turėtų atsispindėti ir nacionalinėse valdymo deklaracijose. Dėkui. Toliau suteikiame žodį Ispanijos parlamento atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Ispanijos parlamentas labai remia Europos integracijos procesą. visos politinės partijos parlamente tam pritarė. Mūsų politiniai debatai e, dabar yra susiję su tuo, e, kokia kryptim būtų, turėtų būti nukreiptos Europos e, biudžeto lėšos. Pirmiausia, labai svarbu pabrėžti solidarumą ir siekti užtikrinti visų europiečių gyvenimo gerėjimą. Tai yra susiję su trim politikos e, kryptim, tai yra bendra žemės ūkio politika, kurią labai giname. Manome, kad mums ateityje e, reiks turėti tvirtą ir stiprią bendra žemės ūkio politiką. Nes labai svarbu e, neužmiršti, kad ši politika yra įvairialypė Ir jinai, skirtingai nuo pradžioje jai keltų uždavinių, dabar turi daug ir kitų naujų funkcijų. Tai yra ir e, bendros rinkos konsolidacija, ir maisto apsirūpinimo užtikrinimas, ir kova su klimato kaita, ir aplinkosaugos tikslų įgyvendinimas. Neseniai įvykiai e, paskatino e, mus pasisakyti už žemės ūkio produktų rezervą. Ispanija yra viena iš tų valstybių narių, kurios daugiausia gavo naudos iš sanglaudos politikos, e, galėdama susikurti puikią infrastruktūrą ir tai prisidėjo prie Ispanijos klėstėjimo. Mes pasisakome už sanglaudos politikos aktyvų įgyvendinimą visose valstybėse narėse. Labai svarbu plėtoti e, sanglaudos politiką ir pilnai išnaudoti jos potencialą. Tam reiktų supaprastinti valdymą, siekti paprastesnio, aiškesnio valdymo, taip pat ir finansų srityje. Taip pat e, norėčiau pasakyti, kad turime e, neužmiršti ir tarpinio laikotarpio regionų, kad jie gautų pakankamai investicijų. Turime neužmiršti ir tų regionų, kuriem sanglaudos politika nebebus taikoma. Norėčiau pasakyti dar keletą žodžių apie mokslinius tyrimus ir inovacijas. Reikia kurti mechanizmus, kurie leistų keistis žiniomis e, ir technologijomis tarp, tarp valstybių narių. Taip pat reiktų e, skatinti e, tobulumo puikių rezultatų šioje e, srityje e, siekimą įvairiose, visose valstybėse narėse ir didesnį dėmesį skirti smulkiam ir vidutiniam verslui. Maničiau, kad tokie renginiai kaip šiandien leidžia nacionaliniam parlamentam priartėti prie komisijos, prie Europos parlamento ir yra labai naudingi. ir yra labai naudingi. E, dėkoju. Toliau suteikėme žodį Austrijos nacionalinio parlamento atstoviai. E, gerbiamas pirmininkė, išklausiau diskusijų ir galvoju, ką galėčiau grįžus papasakoti savo parlamente apie šį renginį. Labai svarbu, kad mes galime visi kartu susirinkti, aptarti situaciją ir imti gyvendinti numatytus tikslus. Bet šios diskusijos neturi apsiriboti tik nacionaliniais parlamentais arba tik Europos lygmenių mes turime kartu spręsti, kur reikia investuoti, turime kartu nusistatyti prioritetus ES politiką, tai pirmiausia yra investicijų politika. Austrijoje mums pavyko sutarti, kad vykdysime struktūrinės reformas tose srityse, kur jos labiausiai yra reikalingos panašiai orientuojasi ir Europos biudžetas, bet norėtume, kad aiškiau matytųsi, mm, kokie didžiausi prioritetai arba e, kokios yra sritis, kuriuom reiktų e, suteikti didžiausią svarbą Ir reikia neužmiršti kai, politikos, kai kurių politikos ryčių, kurios eina per visas ES politikas. Ir mm, tikimės, kad mm, sugebėsime ir piliečiam išaiškinti, kokie yra ES prioritetai. Kalbėjome apie elektroninę vyriausybę ir norėčiau grįždama namo E, galėti papasakoti savo piliečiam, e, kolegom, kaip iš tiesų mes paprastinsime biurokratiją, e, kad galėtume užtikrinti augimą, ekonomikos augimą. Dėkui toliau žodis Portugalijos parlamento atstovui. Duarte Pašeko. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas, gerbiami kolegos. Norėčiau pradėti pasakydamas, kad šiandien, kai grįšime namo, visi prisiminsime, kad daugelis kalbėjome labai panašiai, kad mūsų visų siekiai yra panašus. Ir vienas iš prioritėtų yra investuoti į ekonomikos augimą ir socialinę sanglaudą. Mm. Augimo, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategija yra. Ir jos įgyvendinimas yra iš tiesų labai svarbus dalykai, paremti solidarumu. Ne vienas kalbėtojas minėjo sanglaudos politikos svarbą ir investicijų į šią politikos sritį be galo didelę reikšmę. investicijos, kurios investuojamos į sanglaudos politiką, kartais laikomos naudingos ne visom valstybėm narėm. Su tuo tikrai negaliu sutikti. Mes turime e, remti sanglaudos politiką, kad išsaugotume e, e, Europos konkurencingumą pasaulio rinkose. O kad tą e, padarytume, turime turėti visas reikalingas tinkamas infrastruktūras. Ir dėl to, ponė pirmininkė, mes pasisakome už tai, kad augimo skatinimas e, ir sanglaudos politika e, būtų laikomi to paties medalio dviem pusėm. Pane Ajala Sender, e, parlamento socialdemokratų frakcijos narė. Aš tikrai džiugiuosi, kad vyksta šis susitikimas, nes esu e, pranešėję e, finansinio reglamento klausimų transporto komitete. Ir labai džiugu turėti šią galimybę pasiklausyti kolegų iš nacionalinių parlamentų. Ir šį rytą E, nagrinėjome įplaukas, o dabar bandome investicijoms ir augimui suteikti Europos matmenį. Laikantis 3.11 straipsnio ir prisimenu šio ryto diskusijas, e, laisvas paslaugų, prekių, kapitalo žmonių judėjimas yra svarbiausios pamatinės vertybės. Tai naudinga ne tik valstybėms narėms, bet ir piliečiams. Bet aš nesu tikra, kad e, valstybės žmonės iki yra suvokę, kaip svarbu investuoti į judumą, nes tai ir padeda užmojus paversti tikslais, pasiekti jų finansinė perspektyva nuo 2007-2013 daug dėmesio skiriama e, transporto infrastruktūrai, nes būdami inžinerijos e, ir e, elektronikos sričių lyderiais mes turime nepamiršti, ko, kokios infrastruktūros mums trūksta pasiūlymas dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, apie ką ten kalbama. Berots mes e, atsiliekame 20 metų. Dėl oro pasiūlymas buvo e, investuoti į infrastruktūrą, kad užtikrintume augimą. Tai net nežiūrint tai, kad dabar yra krizė, kiti pasaulio regionai, JAV bei kiti investuoja infrastruktūrą, nes tai yra investicijos į augimą. Uh, Mums svarbiausia užtikrinti, kad Europos mastu mes sugautume gražą pridėtinę vertę. Turime panaikinti visas kliūtis, dar išliekančias kliūtis Europos geležinkelių tinklui ir Europos judumą svar, traktuoti kaip tam tikrą saugumo priemonę. Mes norime sinergijos tarp transporto ir telekomunikacijos tinklų, be abejo norime uh, užtikrinti judumą per, per valdyseną Europos mastu, norime peržengti nacionalinius apribojimus ir užtikrinti didelį ekonomikos augimą bei įveikti susiskaldimą. Nes ne, mums nepavyksta užtikrinti, su, suteikti pakankamos stimulo, kad vyktų atsigavimas. 15 milijardų eurų yra skirta tinklams ir kurių pagalba mes peržengsime sienas ir, ir turėtumėme galų gale įsibėgėti, kurdami Europą. Ponas Sultan Mogladi, Vengrijos parlamentas. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelenlévők, köszönjük a lehetőséget és a meghívást a mai konferenciára. A kohéziós politika mellett szeretném. Ačiū. Ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šios dienos konferenciją. Noriu pasakyti keletą žodžių apie sanglaudos politiką nekartodamas to, kas jau buvo pasakyta. Visų pirma, norėčiau kalbėti apie socialinę sanglaudą. Ypač norėčiau sureaguoti pono Vaito išsakytas mintis, taip pat pakalbėti apie piliečių pasitikėjimą. Europos Sąjungoje. Šį rytą girdėjome apie tai, kaip žmonės vertina ES biudžeto didinimą. Ar iš tikrųjų teisėta tikėtis, kad žmonės parems es biudžeto didinimą, kai tuo tarpu Europa nieko nedaro jų labui. Kalbu apie žmonės, kurie buvo proeuropietiškai nusiteikę praeitie, kurie e, buvo pasiryžę siekti Europos integracijos, bet jie pamatė, kad kiti bėgant laikui gavo kažkokios naudos iš to, o, o jų, jų situacija pablogėjo. Todėl būtų neteisinga finansavimą iš sanglaudos fondų sumažinti ir kad dar labiau nukentėtų tie, kurie ir taip yra nepavydėtinoje padėtyje. Jei Europos jei žmonės ES tapatina su jos biudžetu, tuomet jie manys, kad jeigu biudžetas mažinamas, jie suvoks, kad ES reaguoja į krizę. Tačiau jeigu daugės nepatenkintų Europos žmonių, tai tik e, sustiprins e, radikalius dešiniuosius, o tuomet Europą ištiks daug didesnė krizė nei dabar, nes radikalus Mm, radikalius dešiniuosius patraukti savo pusėn tikrai nelengva. Lengviau būtų žmonės patraukti savo, mūsų pusėn dabar, o ne bandyti kažką daryti bendraujant su radikaliais dešiniaisiais. Vengrijai mažesnis es biudžetas reiškia, kad ES mažiau gali veikti, kad žmonės praras pasitikėjimą ES. Mums tai atrodo nepriimtina mes nepritarėme siūlomam 20, 20 procentų e, finansavimo mažinimui, kaip ir Latvija. Mes esame visą galvą už Europą Vengrijoje. Tačiau manome, kad Danuta Hubner teisingai kalbėjo gindama sanglaudos politiką. E, socialdemokratų frakcijos narė. Ačiū pirmininkė, puikiai mintis surenkti šią konferenciją. Aš esu pranešimo apie daugiametę finansinę programą rengėja pramonės komitete. Noriu pas, pasakyti štai ką. Niekas gyvenime taip nesuteikė tiek vilties, kaip pirmos 24 valandos e, pereimo prie dietos. Ir paskui po paros suvoki, kad e, jeigu nustosi valgyti, tai yra valgyti negali nustoti, kad būtina ir sportuoti. O pastaruoju metu Europoje kalbame tik tai apie tai, kad reikia laikytis dietos, o sportą pamirštame. Reikia ir sportuoti. Spor, turė, kalbėdami apie sportą, turi menį keletą pramonės ryčių. E, sujungtas, tarpusavėje sujungta energetikos e, sektorius ir informacijos technologijų sektorius. E, kalbu ne apie vakardienos sektorių, bet apie rydienos sektorių. Mums reikia šio laikinių technologijų, kuris užtikrintų tokias jungtis. Mums reikia sportuoti ir kitoje srityje mokslinių tyrimų ir Horizonto 2020 programoje. Ir Europos parlamente atstovaujamos partijos pritarė, kad reikia reikštis šioje srityje. Vakar kalbėjome apie tai, kad kompetencijos centrų kūrimas yra e, mūsų ekonomikos ateitis ir turime nepamiršti ateityje, kai imsime aktyviai spartu, sportuoti. Reikia kosmoso politikos Galileo projekto, ITER projekto. Dar vienas rytis, kurios mums reikia - pramonės politika Europoje ir mums reikia gamybos pajėgumų Europoje, nes antroji inovacijų banga ir žinių bei patyrimo kaupimas bus susijęta su tokiomis galimybėmis. Mums reikia naujos mažų ir vidutinių įmonių politikos. Reikia, kad smulkų į verslą remtų visos šalis, senos ir naujos narės. Ir galiausiai, pirmininkė, pritariu tiems, kurie sako, kad mums reikia Europos bet reikia Europos, kuri būtų prieinama visiems. Mes, socialistai, visiškai nepritarėm tam, kad ekonomikos iššūkiai e, atsiejami nuo sanglaudos politikos finansavimo. Mes norime skaitmeninės Europos visiems, energetikos visiems, mes norime Europos visiems. Štai mūsų tikslas. Ačiū. Pan, ja. Dėkoju. Ponas Saruš Volskija, Europos parlamento PP frakcijos narys. Dėkuoju, panė pirmkė, aš noriu pakalbėti apie tų dalykus. Pirmiausia yra biudžeto dydis. Biudžetas nėra e, didelis, jis yra mažas, tačiau mes turime ir paralelinį, paraleliai egzistuojantį biudžetą. tai yra vienas procentas nuo bendrųjų nacionalinių pajamų, šiandien aš turiu mokyti visos 27 valstybės narės ir 17 valstybių narių taip pat atskirai egzistuojantis fondas kuris sudaro nuo 4 iki 5 procentų nuo bendrojo vidaus produkto. Tai yra didžiulis fondas, iš kurio yra išmokamos įvairios finansinės intervencijos ir paramos priemonės. Kol kas e, e, šis fondas yra taikomas tik ir e, eurozonos narėms. Aš nenoriu to kritikuoti, aš tiesiog noriu pasakyti, kad sanglaudos politika yra kritikuotina. Tai yra mano antroji konferencija ir antrą kartą aš turiu kalbėti apie tai, kad visiškai pamirštama apie biudžeto išorės matmenį. Nereikia reikėtų elgtis, kaip e, Arktija, e, Arkties gilumoje e, gyvenantis kažkokie keisti padarai. Nereikėtų apsiribotis nuo visų. Stabilumas ir demokratija kaiminėse šalise. Štai ko mums reikia. Toliau reikia toliau skleisti mūsų vertybės, nes tai irgi yra investicija Nuo 2007 iki 2013 metų išorės e, veiksmų politika padidėjo vienu trešdaliu. Per kitus septynerius metus mes ko gero veiksime panašiai, tačiau 2014 metais lėšų bus skirta mažiau nei 2013 metais. Ir iš esmės padidėjimas per kitus septynerius metus tie sudarys tik tai 10 procentų. Tai yra labai pavojinga. Aš pas, norėčiau Jums pasakyti, kad saugumas yra svarbesnis nei eh, socialinė gerovė. Dėl nafto, nestabilių nafto, naftos kainų, dėl ekonominės krizės kaiminėse šalyse kylantis nesaugumas yra kur kas rimtesnis iššūkis nei eh, reikalavimas mokėti 1 procentą nuo eh, bendrų nacionalinių pajamų. Parama šiems regionams nėra uh, nėra labdara, tai yra dalykas, kuris yra naudingas mums visiems. Pone Karbajo, apie e, Europos parlamento narė. Gerbėjai ministrai, Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų nariai, gerbimi kolegos. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, jog labai svarbu yra stiprinti sinergiją tarp įvairių energi, ES fondų ir tarp nacionalinių ES biudžetų. Aš rengiu pranešimą dėl Horizontas 2020 programos, kuri, kaip jums yra žinoma, yra programa skirta moksliniams tyrimams ir taikomai veiklai ES. Todėl aš kalbėsiu apie inovacijas ir jų svarbą. Inovacijų srityje ypatingą dėmesį reikia skirti papildomumui tarp horizontas 2020 ir nacionalinių ir regioninių fondų. Uh, Mes šiandien susidurime su iššūkiais, kurie reikalauja, kad mes sukurtume kritinę masę, panaudotume uh, pažangę technologiją visoje Europos Sąjungoje. Mes turime sutelkti savo jėgas ir turime derinti įvairių fondų uh, uh, koordinavimą. Pavyzdžiui, struktūriniai fondai ir horizontas 2020 turėtų e, būti, turėtų būti įgyvendinami taip, kad galima būtų pasinaudoti e, jų kūriamą sinergiją. Pavyzdžiui, struktūrinius fondus galima būtų e, panaudoti tam, kad būtų stiprinami mokslinio tyrimų gebėjimai. O toliau Horizontas 2020 turi, galėtų finansuoti priemonės skirtas e, naujovėms, e, e, nau, naujovėms, naujovių patikimų į rinką. Struktūriniai fondai skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms turėtų būti ženkliai padidinti. Mums reikia ir aiškesnių taisyklių ir tam, kad būtų aišku, kas e, gali daly, būti finansuojama ir e, kokiais prioritetais reikia vadovautis. Ir svarbiausia yra sutelkti savo jėgas uh, užtikrinti, jog visos ES institucijos ir jų atskiri padaliniai atsakingi už įvairius fondus bendradarbiautų. Bet to reikia, kad ES ir valstybės narės taip pat glaudžiau bendradarbiautų, kurdamos ir formuodamos e, Europos ateičiai kurti skirtas programas. Still, uh, Dar trys kolegos paprašė žodžio. Jie kalbėjo jau šį rytą. Bet aš jums leisiu pasisakyti tik tai su viena sąlyga, kad jūs neviršysite vienos minutės. Taigi, ponas Setsi, ES reikalų komiteto atstovas, dirbantis Čekijos parlamente. Jau daug kas kalbėjo apie sanglaudos politiką Čekijos aukštieji parlamento rūmai mano, kad sanglaudos politika yra kirtinis e, biudžeto e, diskusijos akmuo. Mes nenorime, kad būtų sukurtas 5 procentų rezervas. Nes dėl to bus e, valstybės narės skatinamos nustatyti neambicingus tikslus. Ir antras dalykas Nustatomos sąlygos dažnai gali sukelti daug problemų dėl subsidiarumo. Sąnaudos politika yra labai svarbi, tačiau negalima ją piknaudžiauti. Ji turėtų paskatinti plėtrą atsilikusiuose regionuose. Ši politika nėra skirta tam, kad šie regionai būtų nuolatos, e, nu, visuomet tik tai gautų paramą ir skirti tam, kad, kad jie galėtų asistoti ant kojų. Obrigado, senhor presidente. Num minuto que eu gostaria de dizer. Portugalijos parlamento atstovas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu tik tai vieną minutę. Ir tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes iš esmės e, pritarėm, pritarėm komisijos pozicijai pritariam pasiūlymui dėl daugiametės finansinės programos. Tačiau mus neramina tai, kad ketinama yra mažinti sanglaudos politikai ir bendrai žemės ūkio politikai skirtas lėšas, nes, nes e, veiksmai šiuose politikos rytise iš tikrųjų sukuria tikrą sanglaudą tarp mūsų regiono, o sanglauda beje yra dalykas numatytas ir mūsų pamatiniuose susitarimuose. Portugalijos parlamento atstovas, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai manau, kad e, šios diskusijos eigoje išaiškėjo vienas dalykas. Tai kalbame apie sanglaudą, Turime labai atsargiai rinkti žodžius. Nes e, sanglauda nėra vien biudžetas. Turėtume suvokti šią politiką kur kas plačiau ir todėl turime nustatyti aiškius e, prioritetus. Beje, jie yra jau gerai apibriežti e, strategijoje Europa 2020. Mes jau kalbėjome apie šios prioritetus šiandien. Iki 2020 metų turime pasiekti penkis tikslus. Ir tam reikės numatyti tinkamą finansavimą. Aš taip pat manau, kad mums reikia taikyti požiūrį iš apačios į viršų. Ypač tai būtų naudinga sanglaudos politikoje. Uh, uh, Dėkoju visiems, kas pasisakė šioje diskusijoje. Dabar mes turime 15 minučių tam, kad galima būtų apibendrinti viską, kas buvo pasakyta šios diskusijos metu. Dabar suteikiu žodį Vermerui Böge kuris rengia Europos parlamente pranešimą dėl finansinės perspektyvos. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir aš be abejo norėčiau pasakyti, kad šį rytą ir šiandien po pietų vykusios diskusijos parodė, kad nuosavį ištekliai, permokos gražinimas ir išlaidos sukūrenčios pridėtinę vertę bei Europa 2020 strategija yra dalykai, kurie tarpusavį yra susiję ir visos institucijos turėtų to nepamiršti, nes labai svarbu bus priimti sprendimus remiantis tarpusio sutarimu. Be abejo, reikės rasti tinkamą pusiausvyrą tarp subsidiarumo, subsidiarumo biudžeto drausmės. Turėsime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Ir uh, tai yra būtinybė, lygiai taip pat kaip ir naujos finansinės priemonės. Kartu neturėtume pamiršti solidarumo ir būtinybės imtis veiksmų energetikos ir apsirūpinimo maistų sritise, nes tai yra labai labai svarbu. Kaip ir pasakė ponas Serš Volski, mūsų bendroji užsienio ir saugumo politika nėra pakankamai finansuojama. Aš norėčiau pasakyti, kad Europos parlamentas yra pasirengęs, pasiruošęs dėrėtis dėl sus, susitarimo. Galėsime dirbti iki šių metų pabaigos. Norime, kad nebūtų dėlsime. Norime, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko tam, kad jos galėtų pa, parengti visas reikalingas taisyklės ir taip pat, kad regionai ir valstybės narės laiku gautų tai reikalingas išmokas. Bet ir dar vienas dalykas, ir apie tai kalbėjo pirmininkaujantį Daniją, mes džiaugiamės, kaip darbą, kurį pradėjo Lenkija, puikiai tęsė Danija. Taigi mes tikimės, kad per kelias ateinančias savaitės bus uh, apsvarstyti mūsų, tai yra parlamento pateikti pasiūlymai ir kad birželio vykstančioje Europos vadovų taryboje į juos taip pat bus atsižvelgta. Aš norėčiau Jums priminti, kad, kad kai kalbėjome apie duomenų apsaugos susitrimą Maro, žvaninkysės susitarimą su Maroku ir apie akto, aktos susitarimą, pamatėme, jog būtina yra derinti pozicijas iš anksto, nes parlamentas gali nepritarti e, pasiūlymui ir e, tom, e, todėl mes nenorime vilkinti šio proceso. Nepamirškime, kad kai bus kalbama apie daugiametę finansinę, finansinę perspektyvą, e, Europos parlamentas turės bendro sprendimo galės net dėl 65 e, daugiamečių programų. Kai taikoma yra pritarimo e, procedūra, tuomet parlamentas turėtų pritarti dokumentui prieš priimant galutinį sprendimą taryboje. Uh, Ir komisija, kuri yra sutarčių sargytoja, turėtų užtikrinti, jog laikomasi visus šių principų. Be abejo, nesugebėsime susitarti dėl ateities išlaidų, jei nesusitarsime dėl nuosavų išteklių. Turime remtis sutarties dvasia ir raida, o ne tik pasirinkti šios sutarties tas nuostatas, kurios mums patinka. Į tai į mano žodžius turėtų atsižvelgti tam tikros valstybės narės. Bet to norėčiau priminti jums ir ką sakė panas Džiulioliai apie lankstumą. Kuo sudėtingesni bus skaičiai, tuo daugiau lankstumo turėsime dėkti daugiametį, daugiametį finansinę programą ir biudžeto formavimo procedūrą. Tai yra labai aktualus klausimas. Ką mes darysime su tais pinigais, kurie nėra panaudoti per biudžetinius metus? Mes manome, kad šios lėšos turi būti perkeltos į atskirą rezervą, e, iš kurio mes galėtume finansuoti po to veiksmus, reaguodami į nenumatytas aplinkybės. Mes žinome, kad e, šiandien daug kas kalbėjo apie sanglaudą, daug kas kalbėjo apie žemės ūkį. Ir dėja, mažai kas kalbėjo apie tai, jog taryba turėtų mažiau e, išlaidauti. Neturėtume vien kalbėti apie tai, kad mes turime 100 milijardų sumažinti uh, biudžetą. Turime kalbėti apie pridėtinę vertę, apie naujas darbo vietas ir apie augimo ir apie tai, kad programos turėtų būti pritaikytos prie valstybių narių ypatumų. Turime daugiau investuoti į mokslinius tyrimus, į taikomą veiklą ir e, į e, paramą mažoms vidutinėms įmonėms ir į jaunimų skirtų darbo vietų kūrimui komisija, mano galva, pakankamai nesureagavo į mūsų raginimą supaprastinti taisyklės. Ar kalbėtume apie bendrąją žemės ūkio politiką ar apie sanglaudos politiką. Šias taisyklės reikia supaprastinti, nes matome, kad pagal dabartinės taisyklės bus padinta administracinė našta 15-20 procentų ir tai yra visiškai neprimtina. Pone Pirinkė, mes turime surasti galimą sinergiją tarp nacionalinių ir Europos biudžetų. Uh, Ir šis renginys ir konferencija dėl Europos semestro parodė, jog jog svarbu yra renkti tokius bendrus posėdžius, kuriuose gali susirinkti ir susitikti ir, ir, ir pasikeisti nuomonėmis Europos parlamentų ir nacionalinių parlamentų nariai. Ir dar paskutinis dalykas, dėl nieko nėra susitarta, kol dėl visko nėra susitarta, tai yra tokia mūsų pozicija ir mes esame įsitikinę, kad 2013 metų viršutinės ribos bus taikomos tuomet, jei nebus pasiektas susitari, susitarimas ir nenorime, kad būtų taip pat ateityje mažinamos šios ribos. Tai yra mūsų galutinė e, pozicija, tai ta vadinamoji raudonoji linija. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Um... E, dėkui toliau Danijos parlamento atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Puikiai buvo apibendrinta šio, šios popietės diskusija. tas apibendrinimas pakankamai aiškus, bet noriu pasakyti, kad mūsų diskusijos, mano nuomonė, buvo labai turtingos, visapusiškos. Tos ambicijos, tie siekiai, apie kuriuos kalbėjome, e, liepia mums galvoti, kaip tuos siekius įgyvendinti, jei mes mažinsime biudžetus jei mes mažinsime biudžetą. Ir žiūrint tik į faktus, jei mūsų siekiai, kad mūsų siekiai būtų įgyvendinti, tai aišku, kad reikia tam tinkamo finansavimo. Aš taip pat pastebėjau, kad buvo ir balsų, kurie minėjo, kad reikia mažinti išlaidas. Politikai visad linkia tą sakyti, bet kaip sakė ponas Bogė, liktis, e, čia reikia neužmiršti ir kitos svarstyklių pusės. Ši diskusija turi pereiti į nacionalinius parlamentus, į uh, mūsų valstybės narės, e, tarp mūsų valstybių piliečių, nes galiausia būtent žmonės per mokesčius ir per išlaidas išsako savo poziciją. Šiandien buvo kalbama apie pusiausviros išlaikymą tarp laikymosi dietos ir sportavimo. mano šalyje nemažai e, kas e, linkia laikytis dietos, e, kai kas ir sportuoja. Kuo daugiau sportuosime, tuo mažiau reiks laikytis dietos. Man dar vienas svarbus dalykas yra solidarumas. Solidarumas E, tai yra ir sanglaudos fondo išlaikymas, ir visi kalbėtojai, praktiškai visi kalbėtojai nuoširdžiai pabrėžė, kaip reikia išlaikyti e, ir sustiprinti e, lėšų panaudojimą per sanglaudos fondą ir aš manau, kad tie balsai bus išgirsti. Galiausia, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti Daniją kaip pirmininkaujančią šalį ES taryboje. E, po to pirmininkavimą perims Kipras. Jei pavyks įgyvendinti šių metų tikslus, mūsų aišku lauks ir kiti darbai e, po Kipro, Kitų metų pradžioje pirmininkavimą perims Airija. Ir dar kartą norėčiau padėkoti už tokias vaisingas ir naudingas diskusijas ir tikiuosi jos tęsis ir ateityje. Dėkoju ponui White. E, toliau žodis e, poniai Krūs. Buvo nemažai kalbama apie sanglaudą, bet yra ryšys tarp Horizon horizonto iki 2020 Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir sanglaudos politikos. E, moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos yra labai e, svarbus aspektas. Tai yra susiję ir su sanglauda, ir su regioninė plėtra. Bet svarbiausia - išlaikyti nuoseklumą ir ryšį tarp įvairių ES mastų vykdomų programų nes taip jos padarys dar didesnė, jos atneš dar didesnę naudą. Kalbant apie nepanaudotas lėšas, iš tiesų labai pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš dirbau ir ankstesnės kadencijos komisijoje, bet vadovavau kitais ryčiai. Tada irgi buvo likę nepanaudotų lėšų ir jau tada buvo sakoma, kad tie šimtai milijonų eurų kurie buvo nepanaudoti, turėtų būti panaudoti um, plačiai juoščių tinklų uh, sukūrimui. Bet tik trečdalis valstybių narių dėja pasisakė už tokį lėšų, uh, nepanaudotų lėšų panaudojimą. Europos komisija Mario Sefkovič E, tą mum nurodė, irgi, tam, irgi taupo, mes planuojame mažinti savo biudžetus 5 e, procentais ir personalą 5 procentais. Kalbant apie mokslinius tyrimus ir mokslą, kol mes diskutavome, bus, e, yra parengta ir bus išspausdinta 500 mokslinių straipsnių. Ir labai svarbu, kad mūsų tyrėjai, mokslininkai, studentai gautų prieigą, galėtų perskaityti tuos straipsnius ir galėtų dalyvauti, e, kurdami inovacijas, naudingas ir mūsų visuomeniai, ir, ir visai Europai jei mes turime e, greitai juosti tinklą, kuris sujungtų visus Europos universitetus, jei turėtume tokį tinklą, kuris būtų tūkstantį kartų greitesnis negu plačiai juostis e, tinklas numatytas 20 metam, tai noriu pasakyti, kad toks dalykas iš tiesų būtų labai svarbus. Turime būti ambicingi, ir bendradarbiauti kuo plačiau. Dar vienas pavyzdys, gerbiamas pirmininkė, kai, kalbama apie, kai kalbame apie informaciją sveikatos srityje. Jei, žiūrime, jei turime e, atskiras informacinių technologijų sistemas, kurios yra nesujungtos, tai turime siekti, kad visa uh, E, informacija skirta sveikatai, taip pat ir naudinga informacija apie mūsų piliečių e, sveikatos duomenis e, būtų tose sistemose ir tos sistemos būtų sujungtos ir e, naudinga informacija, reikalinga informacija būtų galima keistis, aišku, neužmirštant visų e, e, duomenų apsaugos reikalavimų. Tai irgi taip pat įeina ir Europos infrastruktūros tinklų priemonė. Tai yra mūsų ateitis, o ateitis prasideda šiandien, šią popietę. Ačiū. Lenkijos užsienio reikalų valstybės sekretorius um, Mikolajus Dovgelievič. Um, well, Norėčiau išsakyti dvi mintis. Visų pirma, pasveikinti parlamentą pirmininkaujančią valstybę ir komisiją, kad surengė šią konferenciją. Manau, kad tai buvo įvykdyta labai svarbi misija. Pasiekėme labai įdomų dėrybų etapą, nes nežinome, ar mums pavyks laikytis numatyto tvarkarašio, ar pavyks e, įtraukti tą turinį, kokio tikėjomės, bet netrukus tai sužinosime. Ir iš tikrųjų šiandienos formas buvo naudingas visiems manau, ypač valstybėms narėjams, tarybai, nes išgirdote įvairiausių minčių, mane drąsina tai, kad sanglaudos fondų rėmėjų grupė yra tokia aktyvi, sklandi ir gausi. Gaila, kad di didžiųjų įnašo mokėtojų atstovų atstovai, šalių atstovai buvo tokie tylus. Ką tai reiškia? Ar jie sutinka su mūsų argumentais? Aš tikiuosi, kad taip. Nors, kadangi nesu naivus, manau, kad jie tikriausiai nekalbėjo, nes norės apie svarbiausius skaičius kalbėtis kitokiame renginyje. Ir tada, kai priartės sprendimų prieimimo laikas. Bet kokiu atveju noriu pasidžiaugti šiuo sumanimu siekiu diskusijas dėl daugiametės finansavimo programos paversti europinėmis diskusijomis. Tai buvo Danijos pirmininkavimo sumanimas ir tai yra tikrai geras dalykas. Kita mintis, kurią noriu pasidalinti. Buvo įdomu išklausyti skirtingų nuomonių. Uh, Ir manau, kad diskusijos dėl finansavimo programos per pastarąjį pusmetį labai pasikeitė. Šiandien visi pripažino, kad e, ta programa skirta investicijoms, augimui, naujoms galimybėms, konkurencingumui. Ir tai yra labai gerai. Nes aš atsimenu tą laiką, kuomet komisijos pasiūlymas buvo paskelbtas. Tai buvo geras, bet tikrai netobulas pasiūlymas ir dar nemažai e, punktų reikėtų jame tobulinti. Gerai atsimenu, kad birž, praėjusiu metu birželio mėnesį vykusios diskusijos buvo sutelktos į tai, kokios yra e, svarbiausios pozicijos ir, ir ką duotų e, disciplinos įvedimas ir išlaidų įdidinimas. Šiandien, kalbant apie daugiametę finansavimo programą, diskusijų pobūdis visiškai kitoks. Ačiū ir tikiuosi kitos konferencijos e, pirmininkaujant Kiprui. Merci beaucoup. Donc, euh, voilà, on a... Ačiū. Taigi diskusijas antroje konferencijos dalyje baigiame. Ačiū visiems už tai, kad padėjote man pravesti antrąją konferencijos dalį. Mes tik tai keturias minutės vėluojame. Ir dabar perėsime prie išvadų. Ir norėčiau kreiptis į poną Šefkovičių, poną Lamasiūrą, Europos parlamento biudžeto komiteto pirmininką ir e, Europos reikalų ministrą, Danijos Europos reikalų ministrą Vemelį. Prašau. been working all day, but... Uh... Dirbame visą dieną, tačiau dar kai ką e, reikia nuveikti. Man yra labai malonu, kad e, dabar šalia mane sėdi du mano bičiuliai. Vienas iš jų tai yra Maras Šefkevič, komisijos vicepirmininkas, o kitas yra Europos parlamento narys, ponas Alanas Lamasūras. Ir mes norėtume dabar su jumis pasidalintis savo mintimis apie dėrybas dėl daugiametės finansinės programos ir dėl to, kokios yra šių dėrybų perspektyvos. Manau, kad tai, kad mes visi susirinkome prie šio stalo ir kad mes visi šypsomės, kad ir e, Europos komisija, Europos parlamentas ir taryba sėdi kartu ir šypsosi yra puiku ir būtent tokia dvasia mes ir tęsime bendradarbiavimą šiandien ir ateityje. Ir toliau ir daugiau nekalbėdamas aš suteiksiu žodį Alanui Lamasūrui. Ir norėčiau jį pristatydamas pasakyti, kad jūs, ponė, esat vienas iš labiausiai patyrusių Europos parlamento narių. Bet kartu Jūs e, esate ir ta priežastis, dėl kurios vyksta šį e, konferenciją. Jis e, man kažkada pasakė, kad kaip ir mingavo Lenkija, įvyko puikiai konferencija. Ir jūs, Danijos atstovai, turėtume surinkti dar geresnę konferenciją. Ir tuomet aš pasakiau, tikrai. Taigi jūs esate šios konferencijos tėvas. Taigi prašau, žodis jums. Merci, Monsieur le Président, et si vous le permettez, cher Nikolai, Monsieur le Vice. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, gerbiami kolegos, gerbiami parlamentarai. Norėčiau padėkoti Danijai kaip pirmininkaujančiai šaliai, kad kartu su parlamentu, su pirmininku Šulcu suorganizavo tokią konferenciją. E, tokia konferencija jau buvo ir Lenkijai pirmininkaujant dėkoju komisijai prisidėjusiai prie konferencijos organizavimo ir dėkoju visų nacionalinių parlamento atstovams atvykusiems ir iš toli, ir iš netaip toli, kurie mielai sutiko dalyvauti šioje konferencijoje. E, kai kalbame apie 27 valstybės narės, dabar jau 28 su Kroatijas, 11 valstybių atstovavo ministerijų atstovai, 20 atstovavo parlamento atstovai, Ir lyginant su pirmuoju mūsų susitikimu, su pirmąją konferenciją, man susidaro įspūdis, kad mes pradedame šiek tiek e, kei, pradedame keistis savo pagrindinėmis e, mintimis. Krizė jau tolsta, atskleidė daug dalykų ir mes visose valstybėse narėse, visose politinėse partijose, kurios atstovaujamos, suprantame, kaip svarbu tvirta biudžeto disciplina ir augimas, ir ekonomikos augimas. Ir to siekiame ir kalbėdami apie Europos biudžetą. Kai kalbėjome šiandien iš ryto, nors išsiskyrė mūsų nuomonės dėl galimų sprendimų, bet esminiais dalykais sutapome dabartinė išteklių sistema, nuosavų išteklių sistema, kuri maitina ES biudžetą, tinkamai nebeveikia. Jis jau naudojama 28 metus ir ją reiktų keisti. Daugelis nacionalinių parlamentų narių pasisakė už valstybių narių fiskalinį suverenumą. Tuo nebejojame. Tas pasiūlymas, kurį dabar pateikė komisija, nori, kad ko kad ES turėtų savo išteklius, kurie e, maitintų ES biudžetą, tai numatyta sutartyje ir tas buvo daroma 30 e, metų ir e, tai nėra susiję su suverenumo atidavimu ES. Bet kai kalbame apie išteklius, jei mes E, sutarsime dėl naujų išteklių kūrimo, kuriais remsis ES biudžetas, tai leis sumažinti nacionalinės išlaidas arba tiesiogiai, pavyzdžiui, e, finansinių sandorių mokestis liks valstybėse narėse arba netiesiogiai, nes du trešdaliai tų išteklių pagal komisijos pasiūlymą pateks Europos biudžetą bet jie bus nuskaičiuojami nuo nacionalinių valstybių narių in, įnašų. Ir tai valstybėm narėm tikrai labai naudinga. Kalbant apie išlaidas, kiekvienas iš mūsų supranta, kad dabar yra 27 nacionaliniai biudžetai, greitai bus 28 nacionaliniai biudžetai, ES biudžetas yra 29. -asis. Tai yra Europos šeimos bendras biudžetas ką mes galėtume padaryti, kad šis biudžetas, kad galėtume šį biudžetą geriau panaudoti mūsų poreikiam, kad jis geriau atspindėtų mūsų poreikius. Ir čia Airijos parlamentaras ponas Vait sakė, kad ekonomikos augimas neįmanomas e, be tinkamo Europos biudžeto panaudojimo. Vakar per vakarienę sakiau, kad yra didelė rizika, kurios turime vengti, tai yra nenorime, kad 2020 metais turėsime tokį Europos biudžetą, kurio dydis, e, prioritetas ir finansavimo mechanizmai būtų tokie patys kaip praėjusio amžiaus 90 metais. Mes e, turime siekti, kad mūsų žemės ūkio politika atitiktų dabartinę situaciją. Buvo situacijų, kad kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo tinkamai e, leidžiamos ES lėšos. Į tą reikia atsižvelgti. Bet puikiausiai turime pavyzdžių, kai tos lėšos puikiausiai buvo ir panaudojamos. Bet mes negalime veikti taip, kaip veikėme seniau, įsivaizduodami, kad e, situacija nesikeitė, pavyzdžiui, kad klimato kaitos lyg ir nėra. Ne, mes turime taip pat turėti lankstumo galimybę. Numatydami Europos biudžetą septyneriems metams, turime jo nepadaryti labai griežto, nepajudinamo. Kai mes kalbame apie atsigavimo iš krizės planą, ten esame numatę du, trejus, dviejus ar trejus metus, e, dviejų ar trejų metų pereinamą į laikotarpį. Tiek žemės ūkio, tiek kitose sritise ir valstiečiai, kurie nukentėjo m, mm, nuo e, įvairių gamtinių problemų, e, jiem pirmininkas Baroso E, pasižadėjo skirti milijardą eurų. Tuos pavyzdžius teikiu, kad galėčiau pasakyti, kad turime būti lankstus ir su, sugebėti reaguoti į besikeičiančią situaciją. Birželio mėnesį Danija patiks dėrybinį pasiūlymą dėl daugiametės finansų e, programos. E, yra numatytas dėrybų tvarkaraštis ir manau, kad mes galėsime į šį procesą įtraukti visus, taip pat ir nacionalinių parlamentų atstovus, ir mūsų piliečius, ir Europos parlamentą, ir visas ES institucijas. Dėkui. Ačiū, Alanai, už tokį mm, tvirtą pasisakymą, tokį ryštingą pasakymą dabar Marija Šefkovič. Ačiū Nikolajau Meri, Alanai, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Noriu visų pirma nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui ir Danijai už visas pastangas surengėt šį, šią konferenciją. Nikolajus jau sakė, kad e, šios idėjos autorius yra Alanas. Noriu pasakyti, kad Nikolajus e, iškėlė pasiūlymą antrąją konferenciją surengti čia Briuselėje. Taigi džiugu, kad diskusijos šia lab, šiomis labai svarbiomis temomis uh, tai yra dėl daugiamečio finansavimo programos tęsiasi. Noriu ypač pasidžiaugti tuo, kad tarp šiandienos svečių yra nacionalinių parlamento atstovai. Kaip žinote, aš dažnai lankausi nacionaliniuose parlamentuose ir aš žinau, kaip svarbu, kad egzistuotų toks formas, kur galima keistis sumanimais ir nuomonėmis. Tai yra unikali galimybė išgirsti jūs, pažvelgti į šį klausimą iš kitos perspektyvos ir įsigilinti, geriau suvokti jūsų poziciją. Todėl tikrai džiaugiuosi, kad įvyko šis pasikeitimas nuomonėmis ir kad turėjome galimybę susitikti su visų ES nacionalinių parlamentų atstovais. Man taip pat malonu kad regionų komitetas ir Ekosoko atstovai aktyviai dalyvauja šiame renginyje, nes jų nuomonės labai svarbios komisijai. Jie atstovauja valstybių narių e, nuomonę ir mes labai atidžiai išklausėme Europos parlamento, nacionalinių parlamentų narių nuomonės, bet taip pat abiejų e, institucijų atstovų nuomonių. Norėčiau priminti, ką visi žino, jog mūsų laukiančios dėrybos nebus lengvos. Tai nebus e, labai e, sklandus, tiesus e, ėjimas link tikslo. Mūsų laukia nelengvi mėnesiai ir jie pareikalaus daug darbo ir atsidavimo iš visų, kurie dalyvauja šiame darbe reikės numatyti finansavimą būsimam laikotarpiu ir numatyti prioritetinės išlaidų sritis. Ir kalbėdamas apie tai, noriu pasidžiaugti diskusijoje išsakytomis mintimis, taip pat tuo, kad pasikeitėme nuomonėmis šią svarbę temą. Jūs girdėjote daugelį pasisakymų minti, kad mes negalime nekreipti dėmesio į dabartinę ekonominę ir finansų padėtį. Tai, da, tai dar viena priežastis, dėl kurios turime stengtis, kad, kitas, kad kita finansų programa būtų tokia, jog mes galėtumėme finansuoti e, svarbiausias politikos sritis - investuoti ten, kur labiausiai reikia investicijų. Taigi galime, manau, teikti, kad įvyko sėkminga, vaisinga konferencija ir kad mes veiksmingai praleidome diskusijoms skirtą laiką kalbėdami apie išteklius, išlaidas ir įplaukas. Šį rytą komisijos pirmininkas Baroso savo išanginėme pasisakime ypač akcentavo išlaidų europinę vertę, lyginant su išlaidomis iš nacionalinių biudžetų. Klausiausi e, savo kolegės pirmininkės Krius e, galutinio pasisakymo. Savo žanginėme pasisakymė ji puikiai pailustravo šį aspektą. Diskusijos, diskusijose su nacionaliniais parlamentais dažnai apie tai kalbama. Ir mes turime labai aiškiai parodyti, kad ES biudžeto lėšos sukuria vertę Europos mastu, pridėtinę vertę Europos ekonomikai. Uh, Komisijos narys Levandovskis virtinėme posėdėje pristatė komisijos požiūrį į nuosavuosius išteklius. Ir kaip jūs girdėjote iš jo, e, siekiama pakeisti dabartinę sistemą, nes manoma, kad dabar galiuojanti sistema yra sudėtinga, šališka, ją turėtų pakeisti paprasta e, visiems, visus vienodai traktuojanti sistema kaip finansinių sandorių mokes, finansinio sandorio mokestis užtikrintų, kad kaip finansinio sandorio mokestis pen, už, užtikrintų 50 procentų pajamų, e, kurios priliktų pusiai ES narių mokamo įnašo į biudžetą turime kalbėti apie konsensusų grindžiamą požiūrį į ES biudžetą. Todėl labai džiaugiuosi, kad tokį požiūrį atspindi ir tas faktas, kad šiandienos renginys vyksta Europos parlamente, o Europos parlamentas, e, pirmininkaujant ponui Šulcijui, dalyvauja šiame procese visomis teisėmis ir tą akcentuoja ir pirmininkaujant Daniją. Per atinančias savaitės ir mėnesius turėsime suaktyvinti bendradarbiavimą su svarbiausiais veikėjais. E, tarybos, taip pat ir tarybos pirmininku ponu Van Rompojumi, kad procesas nesustotų raitų priekin. Manau, kad galime teikti, jog e, buvo išsakytas konsensusas, kad S biudžetas yra skirtas augimui, konkurencingumo didinimui, investicijoms, kad šis biudžetas padės mums sukurti naujų darbo vietų. Taip pat galime sutarti, jog taupimo priemonės yra būtinos ir kad e, viešuosius finansus būtina sutvarkyti. Tačiau taupimo priemonės turi lydėti investicijos į infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, infrastruktūrą, švietimą, taip pat ekonomikos priemonės, kurios skatintų augimą. ES biudžetas bus pagrindinė priemonė gyventinant ES 2020 strategiją. Ir aš pritariu e, kelių kalbėtojų šiandien išsakytoms mintims. Jie sakė, kad sanglauda išlieka labai svarbia priemonė įveikti e, išsivystimo netoligumus per artimiausią laikotarpį. Naujųjų valstybių ir ne tik jų atstovai E, kalbėjo apie solidarumo aspekto būtinybę, panaudojant struktūrinių ir e, sanglaudos fondų lėšas. Buvo ir kai kurių išsiskiriančių nuomonių dėl lėšų e, išaldimo, taip pat dėl pasirinktų metodų. Tikriausiai galime sutarti dėl vieno dalyko. ES e biudžetas yra daugiau nei vien tik skaičiai. Jis apsprendžia uh, užmojų mastą. Tai yra aiškus signalas ko, ko, apie tai, kokios ES mes norime ateityje. Ir manau, kad šis klausimas yra ypač aktualus, kalbant apie ES ateitį, ypač jai išgyvenant šią krizę. Darau išvadą šio, šioje konferencijoje, kad dėrybos dėl skaičių nebus lengvos ir visi tikisi, kad Danija žengs pirmąjį didelį žingsnį Birželio mėnesio vadovų taryboje. Aš tikiuosi, kad visi padarysime viską ieškodami pusiausvės tarp investicijų, solidarumo ir atvirumo. Manau, mūsų svarbiausias tikslas bu, yra susitarti iki šių metų pabaigos tam, kad 2014 biudžetas būtų parengtas laiku ir kad reikalingos priemonės ir programos bū, galėtų veikti nuo pirmosios dienos. Tai yra mūsų tikslas, nes ES reikia geros žinios. Matome, kad iš krizės kapstomės lietai. Ir šis signalas būtų svarbus, jeigu mes galėtume pasakyti, kad patvirtinome augimą skatinantį plataus užmojo biudžetą iki 2010-ųjų. Tai būtų aiškus ženklas, kad ES daug dirba, užtikri, siekdama savo konkurencingumo užtikrinimo, kad mes ruošiame ES konkurencingam 21-ojo amžiaus pasauliui. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad mūsų užduot, nors mūsų laukia nelengva užduotis, manau, kad einame teisingų kelių ir kad susitarsime dėl, kito, dėl kitos finansavimo programos iki šių metų pabaigos. Ir kad bus pasiektas subalansuotas, e, sąžiningas susitarimas paremtas komisijos pasiūlymu. Manau, kad esame tiek skolingi Europos piliečiams, taip pat suinteresuotų grupių atstovams. Mums reikia užtikrinti, kad ta pridėtinė vertė egzistuotų ir kad galėtume modernizuoti Europos Sąjungą. Nikolajus, e, kalbėdamas konferencijos pradžioje, sakė, kad jaučia optimizmą salėje ir kad daug, mato daug besišypsančių veidų. Ir netgi ponas Biogė nusišypsojo, taigi tai jau tikrai labai svarbus ženklas. Tai tikriausiai reiškia, kad mes da, dirbame teisingai. Noriu padėkoti visiems dalyviams už jų aktyvų dalyvavimą ir Europos parlamentui bei Danijai, kuris surengė šį, šią konferenciją. Ačiū, Nikolajau. Well, thank you, Maras. Dėkoju Marašui. Dėkoju Jums už labai gerą kalbą ir dėkoju už tai, kad Jūs taip pat kalbėjote apie optimizmą prie kurių prisidedame mes visi ir skaitant poną Biogę. Ponios ir ponai, šiandienos diskusija parodė, jog esama nuomonių skirtumų. Kai kurios šalis norėtų, kad biudžetas liktų nepakitęs arba kad jis būtų padidintas, o kitos šalis norėtų, kad biudžetas būtų mažinamas. Kai kurios valstybės narės norėtų, kad daugiau dėmesio būtų skiriama išlaidų ribų nustatymui, o kitos nori, kitos nori, kad būtų sustiprinta sanglaudos politika. Tačiau mes visi sutarėme Europos parlamente, Europos komisijoje ir taryboje bei nacionaliniuose parlamentuose yra tai, kad mes visi privalome nubrėžti uh, kitų septyniarių metų biudžeto gairės. Ir taip nurodyti tą kryptį, kurią ES turėtų judėti. ES šiuo metu gyvena 500 milijonų žmonių, kurie tikisi, kad mes sugebėsime veikti iš vien. Europa išgyvena sunkiausią krizę nuo antrojo pasaulinio karo. Ir mes žengėme daug reikalingų žingsnių tam, kad e, suvežtume diržus ir, ir pritaikytume taupimo priemonės. Ir mes dabar jau matome šviesą tunelio gale. Tačiau mes nepasieksime to tunelio galo, jei institucijos kovos tarpusavį. Jei valstybės narės, Europos komisija ir Europos parlamentas e, tik tai gins savo interesus mes sugebėsime įveikti šias krizę tik veikdami visi kartu. Todėl pirmininkaujantį ES Daniją per visus kitos mėnesius padarys viską, kad mes kiek įmanoma toliau pažengtume į priekį. Tam, kad iki mūsų pirmininkavimo pabaigos jau uh, būtų iš esmės susitarta dėl to, koks turėtų būti biudžetas. To reikia Europos Sąjungai. Ji nori žinot, ar investuosime į naujas darbo vietas, į augimą Europoje. Šiuo metu Europoje darbo neturi 23 milijonai žmonių. Tarp jų yra daug jaunų piliečių, kurie žiūri į mus ir prašom mūsų spręsti dabartinės problemas. Ir mes, ponios ir ponai, privalome ištisėti šių žmonių lūkesčius. Pirmininkaujančios Danijos vardu aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už glaudų, labai glaudų bendradarbiavimą. Ne tik rengiant šią konferenciją, ir kaip sakė Alanas, Tai yra puikia konferencija, kuri turi du tėvus, nors man atrodo, kad e, iš tikrųjų e, tėvas buvo tik tai vienas. Aš džiaugiuosi, kad man tiesiog buvo leista dalyvauti gimdant šį projektą. Taigi, kiekvieną kartą, kai yra svarstoma daugiametė finansinė programa, e, ji yra traukiama į bendrų reikalų tarybos darbo tvarkę. Taigi mes visuomet perdodame jūsų nuomonę, Europos parlamento nuomonę e, taryboje dirbantiems ministrams. Ir labai svarbu būtų, kad ir jūs nacionaliniuose parlamentuose taip pat žinotų, kad jūsų nuomonė mums rūpi. Kadangi dabar atėjo tas laikas, kai mes turime žengti labai rimtus žingsnius, nes kalbame apie, kitų, e, e, apie septynerių metų perspektyvą Todėl mes negalime dabar dėlsti ir negalime nuvilti mūsų žmonių. Dėkuoju Jums už tai, kad dalyvavote šioje konferencijoje. Žinau, kad namuose turite daug darbo ir galiu Jums pažadėti, kad, kad ne, negalėsime paversti kiekvieno Jūsų pareiškimą kokią nors e, išlaidų įlūtę biudžete, bet mes tikrai e, paversime jūsų pareiškimus realiais e, sprendimais. Ponios ir ponai, dėkoju Jums už dalyvavimą šioje konferencijoje, dėkoju Jums už Jūsų pasisakymus ir dabar skelbiu konferenciją baigtą. Thank you. Thank you.